Brangus kolegos, siūlau nedelsint pereiti prie 17 darbo tvarkės klausimo. Klausimai. Ir mes labai daug svarbos skiriame šiam klausimui, kadangi šie klausimai susijęs su Europos socialiniu fondu, e, su jo vaidmeniu bei ateitimi o taip pat su tuo, kokia socialinio fondo, mm, koks yra socialinio fondo vaidmo, kokios iniciatyvos e, iš ES komisijos pusės e, ir panašiai. Visiems trims svečiams dėkoju, kad atėjo, suteiksiu jiems žodį vienam po kito. Dar norėčiau priminti mūsų darbo atverkę, kurios turime laikytis. Mm, klausimai susideda iš dviejų dalių. Šiandieną e, klausimai, kuriuose dalyvauja ekspertai, o taip pat bus dar ir antra klausimų dalis, kuri vyks kitų metų vasario pirmą dieną. Ir ten dalyvaus socialiniai partneriai. Prieš suteikdama žodį svečiams, pirmiausia, norėčiau kreiptis į Paskal Grūny, kuri yra pranešėja, kad ji labai trumpai pristatytų diskusijas. O tada kiekvienas ekspertas turės 10 minučių, per kurias savo požiūrį išdėstys. Pone pranešė, prašom. Penkios minutės. Man galima kalbėti penkias minutės? Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, brangus kolegos, ponios ir ponai. Abudu parlamento, abidvi parlamento rezoliucijos, 7 E, spalio parodė, kad Europos parlamentas labai susidomės Europos socialinių fondų, bei taip pat kokia ateitis laukia socialinio fondo. Daug klausimų lieka neišspręsti ir aš labai didelės viltis dedu į tuos apsikeitimus nuomonėmis su ekspertais, kurie vyksta šiandieną, e, kad galėtumėm pasižiūrėti, kas svarbiausia rengiant e, pranešimą Europos socialiniam fondui mūsų pareiga yra įsivaizduoti, kokie instrumentai pasitelkimi, kad galėtumėm pasiekti 2020 strategijos tikslų. 75 e, procentai, tai yra labai didelis ambicingas skaičius, tai reikėtų blaškytis. Pirmiausias, svarbiausias instrumentas siekiant e, e, Europoje būtų darbo vietų kūrimas. Mes turime pagerinti matomumą, ir mes negalime šio instrumento e, leisti veikti nepilnai. E, mūsų e, komitetas suteikė darbo grupę, aš jo įvedovauju ir mes nuolatos palaikome ryšius su Europos komisija bei keičiame su jie nuomonėmis. Kokie įvykiai šiandieną labiausiai traukia mūsų dėmesį. Birželio mėnesį komisija surengė dviejų dienų konferenciją kurios metu kalbėjome apie socialinio fondo ateitį. Dalyvavome ir aš, ir pirmininkė, e, kalbėjome apie ateitį Europos socialinio fondo. E, taip pat parlamentas nusprendė, kokios taisyklės būtų taikomos Europos socialiniam fondui atsižvelgiant į jo specifiškumą. specifiškumą. Ir šiandieną labai būčiau norėjusi, kad būtų galima pasikalbėti apie sanglaudos ataskaitą. Parlamentas e, priima bendras sprendimą e, dėl Europos socialinio fondo ir jos sprendimas yra neatšaukiamas. Taigi mes turime skirti tam labai didelį dėmesį. Europos komisija teikia e, 2011 e, metų tekstą, pasiūlymą ir mes turime labai atsakingai dalyvauti šiuose diskusijose. Taip pat nereikėtų pamiršti finansinių perspektyvų, e, kad Europos socialinio fondo vaidmo yra didelis ir kad jis turės atitinkamą finansinį e, atitinkamą, atitinkamai finansų turės. E, komisija turėtų organizuoti darbą tarp mūsų abiejų komitetų parlamente. 19 spalio komisija paskelbė e, tam tikrą tekstą, tačiau nieko iš jo daugiau nepaaiškėjo. E, apie darbo jėgą kalbėjo ir buvo kalbama, kad darbo jėga turėtų būt, turėti atitinkamą kvalifikaciją. Dabar norėčiau keturis pagrindinius punktus paminėti. Pirmiausia, Europos socialinis fondas yra vienas iš pagrindinių e, darbo vietų e, kuriejų ir jis turi taip pat kovoti prieš skurdą bei orientuoti žmonės į darbo rinką, bet ne atvirkščiai. Europai reikalingas socialinis veidas ir tas Europos socialinis fondas mums ir suteikia progą tokį veidą turėti. E, antra, reikia paprasto instrumento, e, kuris veiktų Euro, e, ištikus finansiniai kriziai, nes dabar tai, ką turime, tikrai šimtų procentų nepanaudojama. Reikia remti tas struktūras, kuriams reikalinga parama. Tai labai sudėtingas dalykas. Ir trečia, e, Europos socialinių fondų turi naudotis visi regionai, jis turi e, siekti ekonominius socialinių tikslų, kai kuriuose regionuose daugiau negu kituose, tad reikėtų e, pagal regionus pasižiūrėti ir pagal žmonių poreikius, taip turi veikti Europos socialinis fondas. Autonominiai regionai, turėtų e, veikti labai aktyviai. Ir ketvirta, Europa turi e, vaidinti labai didelį vaidmenį valstybėms narėms, gerinant darbo vietų kūrimą, e, mažinant E, socialinę atskirtį, ypatingai dabar, kai mus yra ištikusi tokia gili krizė, turi pasireikšti ES vaidmuo ir turi būti skiriama atitinkamai lėšų ES fondui. Jokių būdų nereikia pamiršti to vaidmens, kurį turi atlikti ES fondas, kuriant darbo vietas Europai vienai, neturi tekti tokios didelės naštos. Dabar mes turime kelti tokius klausimus ir Europos socialinio fondo klausimai visuomet yra tokie klausimai, kuriuos reikia kelti. Dėkoju. Dabar suteiksime žodį mūsų ekspertams. Ir pirmiausia, siūlyčiau ponui Karlo Tortuero suteikti žodį. Jis yra Ispanijoje atsakingas už Ispanijos užimtumo ir migracijos fondo administravimą. Jis yra padalinio direktoriaus pavaduotojas. Dėkoju. Ačiū, ponia pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai. Ponios ir ponai, pirmiausia, Roberto Luis Fernandes norėčiau linkėjimus perduoti jums, nes jis Ispanijoje tapo mano savimo Ji tapo mano atstovavimo departamento vadove. Ji remia Europos socialinio fondo visas gairias ir siūlomus veiksmus. Norėčiau padėkoti už pakvietimą dalyvauti šiuose klausimuose. Džiaugiuosi galėdamas nešti savo indėlį į šias diskusijas apie Europos socialinį fondą ir jo ateitį. Europos socialinis fondas yra pagrindinė priemonė Europos Sąjungoje, kuri leidžia investuoti į žmonės žmonės, kad būtų galima kurti solidarę Europą ir įtraukiančią Europą. Mes pergyvename sunkia ekonominė krizė ir Europos socialinis fondas tai yra ta priemonė, kuri padeda žmonėms grįžti į darbo rinką, integruotis į ją. Tačiau reikia, kad ši priemonė taip pat būtų ir padedanti atremti pasikeitimus, kad padėtų tiems, kurie nori grįžti darbo rinką persikvalifikavę. Ispanija pasinaudojo sanglaudos politiką struktūrinių fondų dėka. Ispanija yra viena iš tų šalių, kur poreikiai yra vieni iš didžiausių mokymo ir švietimo srityje, darbo vietų kūrimo srityje. Mes turime sukaupę daug patirties, kuri gali mums padėti analizuoti ateitį, atsižvelgiant į viską, ko mums padėjo pasiekti Europos socialinis fondas. Tad e, pabandysiu ir aš savo indėlį šias diskusijas įnešti, kalbėdamas apie mano šalis, apie Ispanijos patirtį. Norėčiau pabrėžti, jog turi būti gerinamas Europos Sąjungų fondo matomumas, mažinamas skurdas, plečiamas švietimas, plečiamos paslaugos ir darbo vietų kūrimas. Visos tos rytis turi būti nuolat peržiūrimos ir jos patiria nuolatinę evoliuciją. Europos socialinis fondas gali suvaidinti esminį vaidmenį, kad tie pasikeitimai įvyktų atsižvelgiant į poreikių įvairovę ir numatant tiesioginį ryšį su aktyviai veikiančiomis politikomis. Tad Europos socialinis fondas turi padėti tiems žmonėms, kuriems pagalba yra reikalingiausia, kad būtų galima neligybę kuo labiau sumažinti ir tuo pat metu svarbu pagerinti ES piliečių mokymą. Turime pasižiūrėti, kokia yra geriausia egzistuojanti praktika, naujausia praktika, kuri padės atgaivinti mūsų ES politikas. ES iniciatyva susijusi su žmogiškaisiais ištekliais e, galėtų būti ta priemonė, kurią galėtume numatyti Galima būtų numatyti daugiau inovacijų dabartinėse programuose. Na ir galiausiai ateityje turėsime atsižvelgti į būtinybę užtikrinti valdyseną daugeliu lygmenų. E, žmogiškų išteklių valdymo politika labiausiai remiasi tam tikrų teritorinių vienetų. E, vietos lygmenių, nes vietos lygmuo yra arčiausias tų žmonių, apie kuriuos mes kalbame, tad svarbu bendradarbiauti su atitinkamais kompetitingais veikėjais vietose. Visą tai turi padėti e, paskatinti aktyvesnę politiką, turi padėti sukurti sąlygas vietose ir svarbu pasinaudoti žmonių dirbančių konkrečiose vietose patirtimi. Turime ieškoti pusiausviros tarp to, ką turi nuveikti nacionalinės administracijos struktūros, rengdamos strategijas, e, gerin, atsižvelgdamos į rinkos poreikius ir taip pat turime atsižvelgti regioninių e, struktūrų e, patirtį, nes būtent joms tenka taikyti priimtas priemonės lankščiai vietose. Na ir trečias yra vietos ligmuo, žmonėms arčiausias ligmuo. Europos socialinis fondas turi remtis būtent tuo, požiūrių iš apačios į viršų. Ir tuo pat metu turi būti laikomas priežiūros nuo viršaus į apačią. Visa ta struktūra yra pakankamai sudėtinga, tad reikia turėti ir politikas, kurios taip pat būtų pakankamai sudėtingos ir apimančios, nes turime kalbėti ir apie švietimą, būstą ir švietimą, ne tik apie užimtumą. Tad turime uh, numatyti galimybę bendradarbiauti su kitu fondų, o būtent regioninės plėtros fondų. Tai yra būtinas dalykas. Aš manau, kad yra labai svarbu pagerinti bendradarbiavimą. Tai nereiškia, kad abu fondai turi susilieti į vieną. Regionų plėtros fondas ir Europos socialinis fondas. Ne, nes jų paskirtis kita, jų, jų tikslai kiti. Tačiau galima rasti ir bendrų sąlyčių taškų. Tie fondai turi likti atskiriai, autonomiški, tačiau turi būti bendradarbiavimas, kai to reikia pagal atskiras programas. Svarbu paskatinti tarpusavio sąveiką Э, taip pat ir su prisitaikymu prie globalizacijos fondų, Europos socialinių fondų. Э, Jau egzistuoja tam tikros patirties šios rytyje, tačiau reikėtų imtis ir papildomų veiksmų. Mums lieka dar viena užduotis, būtent pagerinti matomumą. Sunku suprasti, kad tas fondas, kuris pagerino dešimčių milijonų piliečių Europoje gyvenimą, yra taip menkai žinomas viešai nuomonė. Ispanijoje mes atlikome Mes dėjome rimtas pastangas, kurių rezultatus matome dabar. Pagal Eurobarometro rezultatus esame trečioji šalis, kur Europos socialinio fondo matomumas yra gerai matomas. Nes mano šalies piliečiai žino Europos socialinį fondą, žino, kokie yra jo tikslai ir dedamos pastangos. Na, tai nereiškia, kad mes nebededame daugiau pastangų kad betradarbiautume su žiniasklaida, kad užtikrinume geresnį mūsų veiksmų koordinavimą su Europos komisija. Ispanijoje šis koordinavimas reiškia, kad e, yra tinkamai vertinamos paslaugos, kurios teikiamos mūsų visuomeniai. Ir pirmiausia, žmonėms, kuriems pagalba reikalinga labiausiai, kurie gyvena skurdžiausiai. Taip pat būtina įdėkti kontrolės sistemą ir kontrolė turi būti pagrįsta rezultatais. Europos socialinis, socialiniam fondui būdinga yra mm, mm, pakankamai gausinga biurokratija ir labai detali kontrolė. Siekiama, kad kiekvienas išleistas centas būtų išleistas skaidriai. Tačiau krizės sąlygomis gali atsitikti taip, kad programos bus paralyžiuojamos. Paralyžiuojamos tos programos, kuriomis gali mm, padėti žmonėms atsidūrusiems labai sunkiose sąlygose. Žinoma, kontrolės procedūros yra reikalingos, tačiau nereikėtų, kad e, ta kontrolė uždusintų galiausiai pačių projektų veikimą. E, svarbu turėti aiškias, paprastas taisyklės, kad būtų galima išvengti prieštaravimų tarp atskirų informacijos šaltinių. Svarbu, kad būtų gerinama ir valdysena e, to fondo, ir kontrolė. E, kitiems fondams, socialinio fondo E, poveikį sunku yra įvertinti, nes nelengva yra viešai nuomonė pristatyti šio fondo naudą. Tad reikia numatyti naujus rodiklius, kurie padės įvertinti Europos socialinio fondo poveikį. Turime skirti daugiau dėmesio veiksmams, kurios leidžia vykdyti šis fondas. Nes Labai svarbu, kad atsakomybė būtų aiškesnė, atskaitomybė būtų aiškesnė. Reikia, kad pasiekti rezultatai būtų tiesiogiai juntami žmonių, kad jie būtų išmatuotini ir galimi išmatuoti. Ir tai nebūtinai turi būti finansinė pagalba. Svarbu, kad žmonės sulauktų kuo greičiau pagalbos, kad būtų kuo mažiau tarpininkų ją teikiant. Pavyzdžiui, mes galime numatyti lankstumo priemonės, supaprastinimo priemonės, e, kaip gauti pagalbą ir galime numatyti trumpesnį laikotarpį, per kuriuos yra išmokamos lėšos. Trečias dalykas, kaip socialiniai partneriai gali dalyvauti e, tvarkant Europos socialinį fondą, kaip vyksta bendradarbiavimas su socialiniais partneriais nacionalinių lygmenių, regioninių ir europinių lygmenių darbas vyksta e, dirbant pagal tam tikras tinklo taisyklės, Visi suinteresuoti yra kviečiami bendradarbiauti. Ispanijoje dėmesys buvo skiriamas visada labai didelis partnerystiai. Ir buvo siekiama, kad visų pilietinės visuomenės atstovai ir nepelno organizacijų atstovai taip pat galėtų dalyvauti e, šiame darbe. Norėčiau pasakyti, kad kalbant apie ES veiksmus, transnacionalinio bendradarbiavimo dėka yra būtina ieškoti visiems sprendimų, siekiant išspręsti problemas, kurios būdingos visoms valstybėms. Paimkime vieną iš iškalbingesnių pavyzdžių – Euroroma tinklas. E, jo dėka e, Romų integravimas į visuomenę yra gerinamas. Mes manome, kad Ispanijos patirtis šioje srityje yra sėkminga ir kuri gali būti laikoma pavyzdinė kitoms šalims, kurios e, turi integruoti Romus į savo visuomenę. Tai štai, tiek būtų minčių pamastymui ateičiai. Mes norime taip pat pabrėžti svarbą programos, kurios tikslas yra kovoti su diskriminacija. E, čia kalbame apie didelių sunkumų turinčius asmenys ir jų apsaugą. E, nepelno organizacijų atstovai e, dalyvauja šio, šiame fondo valdymėje, dirba vietose, žino problemas ir žino, kur yra tie žmonės, kurie patiria sunkumus. Svarbu, kad būtų padedama pirmiausia labiausiai pažeidžiamis visuomenės nariams ir kad būtų užtikrinama asmen, e, kad būtų už, už, e, užtikrinama lygybė lyčių požiūrių tarp vyrų ir moterų. Tarp, ir visokiojo palygybė yra visuotinai skatintinas dalykas. Svarbu, kad būtų pasiremiama to lyties aspekto integravimo aspektu kad į tai atsižvelgtų ir Europos parlamentas, ir nacionaliniai parlamentai, regioniniai parlamentai, vyriausybės ir socialiniai partneriai. Mums reikia bendrų tikslų, ambicingų tikslų, kad būtų skatinamas bendradarbiavimas, kad būtų to bendradarbiavimo daugiau. Tuo būdu būtų galima atlikti tokius vertinimus, kuriuos galima tarpusavį palyginti. Europos komisija turėtų daug aiškesnį vaizdą to galimybės palyginti dėka. Krizė ir nedarbas aiškiai parodo, kokį vaidmenį vaidina Europos socialinis fondas. 2010 metų strategija priimdama ES žengė didelį žingsnį į priekį. Tad dabar ši strategija tampa ypatingai svarbi. Reikės atsižvelgti į didžiausius sunkumus patiriančių asmenų poreikius. Reikės surasti, kur tie žmonės yra, kad Europos socialinis fondas būtų ta priemonė, kurios dėka jiems galima padėti. Tuo būdu reikės pagerinti Europos socialinio fondo matomumą, nušviečiant kuo plačiau jo veiklos rezultatus, tuo pat metu reikės supaprastinti procedūras ir laikytis prisimtų finansinių įsipareigojimų. Mums reikia rezultatų analizės, aš jau jums tai sakiau. Svarbu, kad būtų išlaikyta tinkama kontrolė, tačiau labiausiai lemiantis veiksnys yra ne finansinė kontrolė, labiausiai lemiantis veiksnys, veiksnys yra tai, kaip ES fondas padeda piliečiams. Svarbu išsiaiškinti, ar ta pagalba yra tinkama, ar ją galima pagerinti, jeigu taip, tai kaip. Ir norėčiau, baigdamas, padėkoti už jūsų man skirtą dėmesį ir už tai, kad pakvietėte į šios viešus klausimus. Esu pasirengęs visokiojopai padėti visose srityse, ponė pirmininkė. Ačiū. Ačiū žodis ponui Markui Garsai. Jūsų patirtis dviguba, nes jūs e, dirbate kartu su asociacijomis, tose programuose dalyvaujate, kurios skirtos yra profesiniam rengimui bei persikvalifikavimui ir taip pat jūs esate daugelio kūrinių straipsnių autorius, e, kuriuose nušviečiate, kaip funkcionuoja Europos socialinis fondas ir kokia jo yra ateitis. Pone pirmininkė, labai ačiū už pristatymą. Aš labai kukliai norėčiau Jums pateikti kai kuriuos pasiūlymus. Tiek Jums, tiek visiems garbaus parlamento nariams. Į penkis skirius suskirčiau savo pristatymą. Pirmiausia, norėčiau papasakoti, kas tai yra Europos socialinis fondas e, ir dėl 2020 metų norėčiau pašnekėti, kas bus, bet tarp to, kas vyksta, e, vyko anksčiau ir kas vyks tada, yra tam tikras E, laikotarpis, kuris pasireiškia krize, žmonės praranda pasitikėjimą ir suprastėja bankų veikla. Kultūra dabar įgauna naują atspalvį, kada, atspalvį, kadangi sumažėja tikėjimas iš žmonių pusės, kadangi žmonės nelabai tiki tą Europos svajonę ir Europai tenkin, tenkančią užduotimį. Europos socialinis E, fondas ir jo veikla yra labai e, stiprus politinis, politinis veikimas, veiksmas. E, reikėtų ESF pridėti prie socialinės Europos kūrimo darbo atvarkės. Aš, aišku, labai stipriai čia formuluoju, tačiau tai galėtų būti didelis žingsnis į priekį. Kitas dalykas, e, kurį norėčiau paminėti, Europos socialinio fondo vaidmens stiprinimas. Mes žinome, kad F, ESF e gali būti kūriamas naujos iniciatyvos, gali būti sugalvojama e, nau, naujos, naujos atsakomybės. Galima pasižiūrėti tiesiog, kaip padaryti taip, kad žmogus taptų pats savo likimo kalvių. Aišku, reikėtų ieškoti naujo modelio, kaip galima žmonės įlėti į įmonių gyvenimą, kaip juos uh, kaip juos mokyti, šviesti, kaip jiems prisitaikyti profesinę prasme, e, kaip padaryti taip, kad jų mentalinė sveikata būtų, protinė sveikata būtų geresnė. Trečias dalykas - įmonės turėtų dalyvauti e, daugiau įmonių, e, žmonių švietime. aukščiausiame, tiek žemiausiame lygmenyje. Aukščiausiame lygmenyje reikėtų e, labiau domėtis e, naujomis technologijomis. Mes konstatuojame, kad iš veiklos pasitraukia žmonės pasiekia tam tikrą amžių. Profsąjungų atstovai prašo, kad žmonės į pensiją išeitų greičiau, bet savaime suprantama, kad e, prieš pensiją, prieš išeidami į pensiją žmonės patiria depresiją, jie išgyvena labai. Ar galima rasti kažkokiu būdu žmonėms sulaukus atitinkamo amžiaus pakeisti profesiją, kažkaip kitaip pasiorientuoti. Norėčiau, kad pagalvotumėte tą temą. Socialinė ekonomika taip pat galėtų paskatinti kurti darbo vietas. Čia norėčiau pateikti keletą pasiūlymų. Pirmiausia, socialinių įmonių kūrimas, kurios veiktų mm, namuose kažkur tai e, savivaldybose. Tai būtų savotiškas tramplinas, kaip žmonėms e, pasinerti į darbo rinką, ypatingai E, tiems žmonėms, kurie labai ilgai neturėjo darbo. Kitas pasiūlymas - kurti tokias įmonės, kurios veiktų nuolatos ir kurios būtų orientuotos į socialinę sanglaudą. Čia norėčiau padaryti, e, padaryti sąsąją tarp Europos socialinio fondo ir socialinės sanglaudos. Taip pat reikėtų labiau rūpintis e, soc, socialinėmis įmonėmis, kurios veiktų įvairiose srityse. Kodėl? Todėl, kad kai kurie žmonės, kai kurios žmonių grupės visose valstybėse patiria didesnį nedarbą negu kitos grupės. Aš daug kur keliavau ir mes apie tai galėjome suprasti, nes mes matėme, kad tos problemos, su, kurios, su kuriamis susidurėme mūsųse, e, egzistuoja ir Lenkijoje, ir Bulgarijoje, ir kitose šalyse. Taigi galbūt reikėtų siūlyti kurti tokias socialinės įmonės, kurios, e, kurių struktūra būtų savaime nauja. Ta galimybė reikėtų išnagrinėti e, reikėtų pasižiūrėti, kaip investuoti į tas, e, į tas įmonės ir kaip jos galėtų papildyti jau egzistuojančias. E, savivaldybos, bese nevyriausybinėse organizacijose tokios įmonės galėtų būti pirmieji veiksniai, kurie leistų kurti naujas darbo vietas. Tos socialinės įmonės turėtų turėti specifinį statusą ir jos galėtų veikti regioninių lygmenių. Ketvirtas dalykas. Sust stiprinti Europos nu, socialinio fondo priemonių efektyvumą. Ir čia reikėtų teikti e, prioritetą horizontalų prioritetą. Dar vienas dalykas - socialinis rentabilumas. Aišku, kalbant apie rentabilumą e, ir jį susijęs su žodžiu socialinis, gali E, kilti toksai, gali kilti ir abejonių. Bet tas dalykas reikalingas sukurti. Kaip jau pasakė anksčiau pasisakęs kolega, nereikia atsižvelgti vien tik tais į ekonominius rodiklius, bet reikia atsižvelgti ir į socialinius rodiklius, kaip socialinis naudingumas, e, kokybė, soc, socialinė pridedamoji vertė, solidarumas Visą tai mes galėjome apibendrinti e, tam tikrame kūrinyje, kuris pavadintas ekonomika gali būti tik socialinė. valstybės turėtų veikti per socialinį fondą ir e, turi būti užtikrintas teisingas ekonominio sektoriaus valdymas su atitinkamomis taisyklėmis, kad e, gimtų žmonių pasitikėjimas Europą, kad Europa yra reikalinga ir gera visiems žmonėms. Penktas dalykas. Socialiniai partneriai ir jų vaidmuo. Socialiniai partneriai yra pilietinė visuomenė, vienas iš jų yra parlamentas, ekonominių ir socialinių reikalų komitetas, taip pat čia turėtų būti atstovaujamas nevyriausybinės organizacijos. Žodžiu, visas tinklas turėtų užsiimti socialinių ir e, ekonominių projektų kūrimu. Vaidmuo turi būti plečiamas, turi būti uh, E, glaudesnis bendradarbiavimas tarp e, Europos socialinio fondo ir e, komiteto. Nevyriausybinės organizacijos daugiausia veikia vietinių lygmenių, tačiau reikėtų, kad vyktų ir europinio lygio formai, kuriuose dalyvautų nevyriausybinės organizacijos Mums atrodo, kad tai yra labai įdomus pasiūlymas, kadangi valstybės palaipsniui užsisklendžia savyje, kultūros užsisklendžia savyje. Taigi tokie formai galėtų būti rengiami arba Europos e, parlamente, arba pačiame Europos socialinėme fonde. Kokios užduotis e, turėtų tekti e, nevyriausybinėms organizacijoms? darbo vietos, socialinis klimatas, socialinė dinamika. Taip pat reikėtų e, keistis patirtimi, e, keistis įvairiomis socialinėmis, ekonominėmis žiniomis, e, dėkti horizontalę visos ES kultūrą. Apie tai kalbėsiu dar ne kartą, kadangi Europos socialinis fondas dalyvauja įvairiuose projektuose ir tas horizontalumas, transnacionalumas turėtų būti nuolatos pabrėžiamas ir visur naudojamas. Kai kurie regionai eksperimentuoja keičiantis patirtimi ir rengiant tokius forumus. Pabaigai keletą žodžių tam, kad pažymėčiau, jog krize mus siek, skatina pasitelkti labai radikales priemonės, daugiau liberalumo taikyti. E, profsąjungos taip pat turėtų kurti tam tikrą socialinę hartiją, kad e, visi suprastų jiems e, tenkančią atsakomybę. Atrodo, įtilpau į skirtą laiką. Ačiū už šios pamastymus, už tuos pasiūlymus ateičiai, kurie atspindi jūsų patirtį šios rytyje. Ir dabar pasisakys trečiasis svečias mūsų, ponas Ištvandandė iš Vengrijos. Jis yra patarėjas, dirbantis Vengrijoje veikiančiame tinkle, kurio tikslas yra kovoti su skurdu. Ir Jūs taip pat kalbėsite 10 minučių. Prašau. Elnök asszony, köszönöm szépen a szót, és a meghívást is köszönöm. Pone pirmininkė, dėkoju už kvietimą. Ačiū už man suteiktą žodį. Labai džiaugiuosi, galėdamas būti čia. Tačiau tokią temą rezimuoti per 10 minučių, kaip žinia, yra neįmanoma. Rengdamas į šiam posėdžiui, tikrai labai ilgai mašiau ir galvojau, kokį požiūrį čia turėčiau išdėstyti pirmiausia. Koks yra bendras vardiklis, kuris čia yra tikrai labai svarbus. Norėčiau pasakyti, kad darbo rinka vaidina svarbiausią vaidmenį. Būtent jos vaidmo yra lemintis. Ir svarbu rasti geriausias priemonės Europoje, kad visi darbo rinkoje galėtų rasti savo vietą. Kai kalbame apie šį vaidmenį ir poveikį, turime kelti klausimą, kokios Europos mes norime, kaip mes ją įsivaizduojame. Yra ir kitų klausimų, pavyzdžiui, prie ko turime susitelkti labiausiai, kai ieškome tų stipriųjų pusių, ką turime nuveikti įmonėms, e, ką turime paremti, kaip ir kaip. Turime nepamiršti, kad kalbame apie žmonės pirmiausia. Reikėtų neužmiršti, kad žmonės pirmiausia veikia darbo rinkoje. Ne institucijos čia yra svarbiausia. Kalbant e, apie struktūrinių fondų filosofiją, reikia pasakyti, kad mąstoma pirmiausia apie institucijas, o ne apie žmonės, šeimas, vaikus ir panašiai. Maničiau, kad turime rasti tam tikrų rodiklių, turime dirbti efektyviai, turime pasižiūrėti, kiek turime kvalifikuotų asmenų, kiek sukūrėme darbo vietų ir galiausiai, ką dalyką, ko gali išmokti vieni ar kiti piliečiai Europos socialinio fondo dėka. Na ir galiausiai, ar tų asmenų įdarbinamumas padidėjo pasitelkus visas tas priemonės. Na ir galiausiai reikia pasižiūrėti, kaip tą įdarbinamumo klausimą reikėtų nagrinėti ir kada. Na, ne dabar, ko gero laikas apie tai kalbėti, kai pergyvename ekonominę krizę. Reikėjo apie tai galvoti žymiai, žymiai anksčiau. Galiausiai matome, kad tarp žmogaus gebėjimo ir tų gebėjimų e, vystimo yra tam tikra sąsaja. Na ir galiausiai žinome, ko Yra žinoma, kokiu momentu žmonės yra investuoti geriausia. Vaiko gyvenimo, pavyzdžiui, pirmieji treji, penkeri metai yra tas laikas, kai galima padėti pagrindus individuo ateičiai darbo rinkoje. Kuo užtikrintesnė yra pati pradžia, tuo saugesnė ir tvirtesnė bus ateitis. Jeigu vaikai ir šeimos galės pasinaudoti tomis paslaugomis. Jeigu bus remiamos šeimos turinčios daugiau vaikų, tai tuomet apimsime daugiau žmonių ir būtent jie bus tie, tie atspariausieji ir lankščiausieji darbo rinkoje. Ir kai teks keisti struktūrą, jiems taip pat prie naujos struktūros prisitaikyti bus lengviau. Tai nereiškia, kad mes skatiname segregaciją, kad sakome, kad reikia remti uh, tik skurstančius labiausiai. Ne, padėti reikia visiems, visoms šeimoms, visiems vaikams. Visi turi turėti vienodas galimybės. Įskaitant ir tuos asmenys, kurie patiria sunkumų dėl lygų ar kurie patiria problemų dėl to, kad priklauso viena ar kitai etiniai grupė, pavyzdžiui, Romai yra. Aš manau, kad Europos socialinis fondas ir regioniniai fondai turėtų dirbti kartu, koordinuodami savo veiksmus. Ko šiai sistemai trūksta? Egzistuoja taip vadinama Atkinsono sistema. Kai dėl vyriaus, kai dėl valdymo visais lygmenimis kur kalbam apie piliečius ir pagalbą jiems, nereikia sakyti, kad užsimti žmonėmis yra tas rytis, kur atsakomybės reikia ieškoti kitame kažkokiame lygmenyje. Norėčiau pasakyti, kad atsakomybė yra mm, tas dalykas, kuris turi būti būdingas visiems lygmenims. Ne visą laikągi institucijos turi spręsti dėl visko, nes jeigu spręs tik institucijos, kai prieinama iki paprasto piliečio, dažniausiai iš tų veiksmų nieko doro nebelieka. Nes pagalbos fondai būna paskirstomi ir rezultatų nesulaukiama. E, pažiūrėkime štai šį Rubiko kubą. Yra žinomos dviejo dimensijos. Jeigu norime užsiimti labiausiai pažeidžiamais, mes galime šį beitą nuveikti. Jeigu norime pažiūrėti į pasiekmes, vėlgi galime atlikti vertinimą. Tačiau jeigu norime dirbti visais trimis lygmenimis, tai matome, kad kartais koordinavimo pritrūksta ir darbas yra nebe toks sklandus. Kai dėl nevyriausybinių organizacijų reikėtų išsiaiškinti, kas yra paslaugos teikėjas, kas yra skirstytojas. Čia mes kalbame ne tik apie tai, kad reikėtų didesnį vaidmenį suteikti nevyriausybinėms organizacijoms, kadangi jos e, turi mažiau kažkokių resursų. Valstybės biudžetas yra ta vieta, kur lėšų yra daugiau, nevyriausybinės organizacijos e, turi mažesnį biudžetą. Jeigu stengsime skatinti žmonės pačius integruotis į darbo rinką, tai turime tuo pat metu pripažinti, kad turime ieškoti efektyvesnių priemonių tam. Svarbu padėti ir nevyriausybinėms organizacijoms, kurios visą laiką palaiko ryšius su E, žmonėmis ieškančiais darbo, pačių arčiausių jiems lygmenių, techninių požiūrių, pagalbos požiūrių, visais klausimais tos organizacijos yra arčiausiai žmonių. Reikia turėti pakankamai gebėjimų, reikia taip pat, kad egzistuotų bendra parama, kuri turėtų tapti būtina. Kodėl? Todėl, kad e, sulaukiama efektyvesnės pagalbos. Kai dėl Europos socialinio fondo, jeigu pažvelgtume į tai, kokiu rezultatu pasiekti ES lygių, žinoma, vertinimą atlikti galima, tačiau kita vertus, daug kas priklauso nuo valstybėse narėse egzistuojančių sistemų ir negalima galiausiai žvelgti į e, fiskalinę politiką atskirai nuo teikiamos pagalbos kuri sulaukiama iš Europos socialinio fondo. Nes jeigu trūksta lėšų, būtinų lėšų, kad ir kokie būtų bendri tikslai, rezultatų nepavyks pasiekti e, vienodų atskiruose šalyse. Aš manau, kad e, svarbiausia žinia turėtų būti tokia. Reikia pradėti E, reikia pradėti teikti pagalbą žmonėms kuo anksčiau, panaudoti turimus fondus kuo efektyviau, kuo geriau. Visos institucijos turi dalyvauti teikiant šią pagalbą, priimant sprendimus, atliekant planavimo darbus, jos turi dalyvauti iki pat e, veiksmų įgyvendinimo. Taip pat reikėtų pagalvoti, kokie yra mūsų tikslai, ko mes norime ir nustoti matyti tik apie tai, ką jau pasiekėm, ką turime. Dėkuoju uždėmesi ir norėčiau taip pat dar kartą padėkoti e, žmonėms dirbančiems tinkle, kurio tikslas yra kova su skurdu. Aš dirbau šioje institucijoje penkis metus ir tikrai jaučiu patiką tiem žmonėms. Dėkoju. Perduosime dabar Ačiū. žodį. Dabar žodis jo prašysiems kolegoms, o tada vėl kreipsimės į ekspertus. Pirmiausia, Frederik Darden, o tada ponė Šrioder, ponas Darden. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ekspertams, kurie pasidalino patirtimi, savo darbo veiklos patirtimi. Norėčiau užduoti jiems. Norėčiau padėkoti jiems už entuzijazmą E, ir už tai, kad šnekėjo apie tą socialinę atskirtį bei kovą su ją. Man atrodo, kad yra savaime suprantami dalykai, tačiau tokiu būdu mes dar labiau sustipriname tai, ką turėtume pasakyti. Norėčiau biudžeto komiteto kai kurios aspektus paliesti. Pirmiausia, daugiametis finansinis pagrindas bei specialus komitetas, kuris buvo sukurtas finansinėms perspektyvams bei dėrybos dėl biudžeto 2011 metais. Šia prasme juk kalbama apie to daugiamečio plano finansinio e, trukmę, ar reikia penkių metų, ar septynių, ar du kart penkių. Ir man atrodo, kad tai nuo to priklauso struktūrinių fondų planavimas. Aš norėčiau išsiaiškinti, kokia jūsų nuomonė šiuo klausimu. O taip pat norėčiau išsiaiškinti, kaip jūs įsivaizduojate, kaip reikėtų praktiškai įgyvendinti tą e, daugiametį planavimą. Kaip jūs asmeniškai įsivaizduojate ir kaip ekspertai, e, kokia eksperto nuomonė apie kontrolę? Antras dalykas - papildomumas tarp Europos socialinio fondo ir e, tarp e, globalizacijos padarinių sumažinimo fondo. Tai mm, nereiškia, kad mes e, abejojame pastarojo fondo naudingumu. Aš manau, kad vienas fondas papildo kitą. Galbūt reikėtų pagalvoti, kaip dar labiau juos sulieti. Žinoma, jie naudingi skirtingomis e, platmėmis, vienas labiau naudingas a priori, kitas labiau naudingas a posteriori. Čia irgi norėčiau sužinoti, ką ekspertai mano apie tų fondų papildymą vieną, vienu kito. Pana Šrioder. Pane Šrioder, atsiprašau. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ähm, bei die... Dėkuoju, pirmininkė. Tai labai sudėtingas klausimas. Ir iš tiesų galiu pasakyti daug dalykų po to, ką mes iš, išgirdome šiandieną. Vėliau, aišku, tiek parlamente, tiek komitete mes daugiau žinosime šią temą ir galėsime organizuoti išsamesnės diskusijas šių priemonių atžvilgių. Dabar, kai dėl ESF poveikio. Aišku, tas poveikis yra jaučiamas ne tik tai regionams, tačiau ir žmonėms. Ir Dėl to klausimų nekyla. Tačiau dėl ko kyla klausimų? Klausimai kyla dėl šių struktūrinių fondų ateities. Visų pirma, iki šiol nebuvo skirta pakankamai dėmesio į tai, kad ESF e, apimtis mažėja. Būtent atsižvelgiant į tai, kokia yra situacija valstybėse narėse ir kokius lėšus yra skiriamos iš Europos region, kaimo plėtros fondo, atsiprašau, regioninės plėtros fondo. Taigi reikėtų pažiūrėti šiuos dalykus. Dar vienas klausimas, kuris taip pat yra susijęs su minėtų klausimu. Vis, tai yra, kokį poveikį daro ESF kartu su kitais fondais. Pavyzdžiui, tai labai svarbu e, konvergencijos regionuose kad būtų galima panaudoti efektyviausiai visus egzistuojančius fondus. Na, egzistuoja tokia persidingimo e, fondų galimybė ir tai yra puikiai priemonė. Nes žinote, kad e, ministerijos yra pasiskirščiusios kompetencijomis ir tai ne visada būna efektyvu. Taigi norėčiau pasiteirauti, Galbūt ESF administravimas galėtų būti geresnis, pavyzdžiui, pateikiant paraišką dėl ESF lėšų tik vienai ministerijai, o ne kelioms iš karto. Dar norėčiau paminėti vieną dalyką, sureaguojant į tai, ką pasakė kolega iš Ispanijos. E, reglamente yra numatyti tam tikri reikalavimai dėl lyčių lygybės. Taip pat norėčiau priminti, kad dabar vyksta labai e, tokios aktyvios diskusijos e, susijusios su Equal iniciatyva ir jos įtraukimu į ESP. Aišku, dabar visą tai numatyta reglamente, šeštojo konstatuojimo dalyje, tačiau tokia galimybė valstybės narės nesinaudoja. Taigi gėdinga situacija, labai svarbu, kad tokia galimybė būtų naudojamasi kuo e, dažniau, nes tai yra įtraukta į priemonių sąrašą. Ir e, Equal reglamentas buvo aptartas e, šiame parlamente, todėl manome, kad e, tą reglamentą reikėtų efektyviau gyveninti. Galiausiai norėčiau paminėti nevyriausybinės organizacijas. Mūsų patirtis labai įvairi šioje srityje. Taigi, mano manimu, reikėtų visų pirma užtikrinti nevyriausybinio organizacijų geresnę struktūrą. Tačiau nežinau, koks turėtų būti mūsų galutinis tikslas kalbant apie nevyriausybinės organizacijas ir joms skirtas nuostatas. Tačiau dabar kolega iš Vengrijos, atstovaujantis kovos su skurdu tinklą, pasakė, kad e, iš tiesų ESF padeda pasiekti daug rezultatų. Tačiau niekas nepaminėjo administracijos, administracijos aspektų, ar iš tiesų galima kažkaip uh, inovatyviau įgyvendinti ir administruoti ESF fondą. Nes jau patir, mūsų patirtis rodo, kad e, tam tikri projektai susidūrė su biurokratinėmis problemomis ir dėl tos priežasties jų gyvenimas buvo nutrauktas. Taigi tai yra labai tokia didelė mūsų pamoka ir šios reikėtų pasimokyti. Dar vienas dalykas. Tai yra prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. Man atrodo, tai yra jau reakcinis toks instrumentas jau po krizės susidarimo. Tačiau taip pat aišku, kad e, ne visada šis fondas yra panaudojamas tikslingai, todėl priežasties siūlyčiau ESF fondą panaudoti iš anksto prieš susidarant kokioms nors krizėms. Siūlyčiau kolegoms kalbėti trumpiau, nes reikėtų dar suteikti žodį kartą ekspertams, reikėtų dar užduoti klausimus. Kolegos Oriai ir Koferati, prašau. Köszönöm a szót, elnök asszony. Mindenek előtt csak szeretném leszögezni. Ácsú, mondja pirmininke. Man labai džiugu, girdėti tokį požiūrį, kurį išdėsti ekspertai dėl integracijos darbo rinkoje, kad ši integracija yra visų programų bei naujosios programos ypatingai centre ir Europos socialinio fondo darbo centre. Šio požiūriu norėčiau pasakyti, kad mums sekasi, nes strateginės idėjos kur Europos valdymo, valdymas ir jo reformas kelia tokius pačius klausimus. Metų metus turėjome neigiamos patirties ir nusivylimo. Ir dabar matome, kad Europos socialinė ir ekonominė politika pamažu susilieja. dabar mums atsiradusią galimybę reikėtų, reikėtų išnaudoti geriau. Parlamente jau buvo šnekama apie tai, kad reikėtų padėti vargingiausiams žmonėms iš to skurdo iš, išbristi. Vaikams visų pirma reikėtų padėti išbristi iš skurdo, nes tokiu būdu jiems vėlesnis gyvenimas klostysis geriau. Vienas iš svarbiausių Europos socialinio fondo funkcionavimo uždavinių yra dar labai ir labai gerintinas. Mes turime dar labiau pagerinti rodiklius. Tai yra labai svarbu. Mes turime pasvarstyti, kokiuose srityse geriausiai galime išnaudoti Europos socialinio fondo išteklius. O taip pat turime pažiūrėti, ar Europos socialinio fondo išteklių naudojimas kažkaip tai e, duoda kažkokį poveikį ar ne. Mes girdėjome, kad yra tam tikrų programų, kurios e, patyrė sėkmę. Norėčiau išsiaiškinti, ar pagal tas programas buvo sukurta kažkokiu tai naujų darbo vietų, ar universitetuose, mokyklose studentai ir mokiniai e, kažką iš to gavo ar e, žmonės e, dirbantys jau galėjo pasinaudoti e, šiais vaisiais, ar galėjo gauti darbo savaitę, dviem savaitėms, ar galbūt ilgiau. Žinoma, mes turime kažkokius tai tikslus, tačiau mums reikia tam tikrų rodiklių, pagal kuriuos galėtumėm išanalizuoti, ar tie tikslai buvo pasiekti ir ar gerai veikia Europos socialinis fondas. Aš taip pat norėčiau prisimti prie tų, kurie sako, kad reikalinga sinergija tarp e, švietimo, tarp, tarp e, užimtumo ir kitų aspektų. Manau, kad Europos socialinis fondas efektyviai veikti negalės, jeigu nebus jo veikla koordinuojama su įvairiomis nacionalinėmis bei tarptautinėmis programomis, kurios siekia tų pačių tikslų. Dar kartą ačiū ekspertams, kurie atėjo ir mums išdėstė savo mintis. Ačiū. Panas Koferati, o paskui ponė Harkin. Grazie, prezidente. Dėkuoju, pirmininkė. Man atrodo, kad e, jau dabar yra susiformavusi nuomonė, kad e, iš tiesų yra užsibriežta tiks, e, pasiekti ekonominių ir socialinių tikslų, kurie yra numatyti 2020 metų strategijoje, tačiau jiems pasiekti reikalingi koordinuoti veiksmai. Taip pat e, reikia tinkamai panaudoti esamus fondus. Dėl tos priežasties, kad skirtumai tarp įvairių re, regionų valstybėse narėse yra akivaizdus ir toms tiems dėl tos priežasties labai apsunkėja vystimosi politikos įgyvendinimas. Tai yra toks objektivus pastebėjimas. Tačiau man atrodo, kad yra šiek tiek pasirinktas netinkamas kelias. Tai yra galvoti apie tai, kad es yra esami fondai ir jiems turėtų būti taikomi taikomos lygiai tos pačios taisyklės. Ir aišku, reikia koordinuoti šios fondus, tačiau tame gali slypėti dar vienas dalykas. Tai yra netinkamas fondų administravimas. Tikiuosi, kad Europos socialinės fondas liks, kadangi tai yra priemonė, kuri turi savo lėšas ir turi savo veiklos taisyklės. Todėl tokio fondo transformavimas į kažkokį kitą fondą būtų klaidingas. Ir tai iš tiesų nepadės užimtumo politikai. Arba kitaip tariant, tai gali turėti teigiamą efektą, tik tai kalbant apie bed nedar, bedarbių skaičiaus didinimą. Mums reikalingas kokybiškas užimtumas. Dėl ko? Todėl, kad ES siekia konkurencingumo modelio, kuris yra pagrystas kokybę, kokybiškų produktų, darbų ir taip toliau. Todėl tikiuosi, kad e, visi šie dalykai bus įgyvendinti. Na, galbūt padidės e, biurokratija, tačiau iš esmės tai yra pateisinamas dalykas, nes e, iki tai yra ypatybė, kuria pasižymė Europos socialinis fondas. Na, aišku, kodėl nėra pasinaudojama dažnai tokių fondų. Į tą klausimą reikia atsakyti. Galbūt reikėtų keisti kažkokias e, kontrolės priemonės. Galbūt reikėtų uh, eksperimentuoti sprendimais, kurie, pavyzdžiui, leistų mažiau e, atlikti kontrolių, e, pradedant, skiriant lėšas, tačiau vėliau e, griežčiau kontroliuoti ir taikyti sankcijas, jeigu, pavyzdžiui, kas nors netinkamai panaudoja lėšas. Tiesiog reikėtų skatinti fondo naudojimą ir vėliau numatyti kažkokias baudas, kurie tas lėšas panaudoja netinkamai. Labai svarbu, kad e, šis e, fondo aspektas išliktų. Nereikėtų vadovautis tuo e, nuomonėmis, kurie sako, kad dabar reikia labai daug veiksmų gyvendinti vienu metu. Nes iš tiesų bus prarasta tokia labai inovatyvi priemonė. Nors bėgant istorijai mes žinome, kad ji suteikia labai daug rezultatų. Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Harkin ir paskui poniai Lin. Prašau. Thank you. Ačiū. Norėčiau užduoti keturis klausimus. Du klausimai jau yra užduoti, jų nekartosiu. Tiesiog norėjau pasitirauti dėl papildomumo aspekto. Taip pat e, galbūt reikia paklausti apie e, tokių e, dalykų dėl tokių dalykų kaip Jeremy ir kitų fondų papildomumą. Dabar norėčiau paklausti dėl antrojo klausimo, kuris konkrečiai yra susijęs su tuo, ką sakė antrasis kalbėtojas. Jis kalbėjo apie tai, kad ESF skatina naują socialinį ir profesinį gyvenimą jeigu e, žmogus išeina anksti į pensiją, tačiau norėčiau sužinoti daugiau informacijos šio klausimo. Toliau dar vienas klausimas, kuris buvo aktualus ir kitiems dalykams. Tai yra, kad kuo daugiau suinteresuotų asmenų būtų įtrauktas į, įtraukti į šį procesą, pavyzdžiui, nevyriausybinės organizacijos, kad reikėtų teikti joms e, paramą ir taip toliau. Na ir aišku, sveikinčiau, sveikinčiau tokį dalyką. Taip pat kalbėjome apie E, valdysena įvairiais lygmenimis. Tuo pat metu yra kalbama apie supaprastinimą. Na, kokia man kylanti problema? Tai yra, kuo daugiau tų sąsajų, tuo sudėtingesnė struktūra. Todėl norėčiau užduoti klausimą. Gal jūs žinote, kaip galėtų būti e, užtikrinta pusiausvyra tarp e, tų įvairių sąsajų ir to poreikio supaprastinti viską. Ačiū. Gons, prašom. Labai ačiū. Taip pat norėčiau padėkoti ekspertams. Diskusijos labai įdomios. Mes jau seniai galvojame ir svarstome, ką daryti. Sutinku su Čeba Iri, kuris sako, kad ekonomikos ir politikos specialistai savo idėjomis suartėja, tačiau kita vertus be galo daug žmonių nutolsta nuo darbo rinkos ir jie ilgai nuo jos būna nutolę. Todėl reikalingi specialūs metodai, kad tie žmonės prie darbo rinkos priartėtų. Stardonde kalbėjo apie tai ir tai yra vienas iš pagrindinių klausimų. Kaipgi veikti, kad būtumėm kaip galima lankstesni, kaip galima išvengti biurokratijos ir savaime suprantama, kaip pasitelkti tokius partnerius kaip nevyriausybinės organizacijos. Mes žinome, kad regionuose veikia E, nemažai e, tarto, e, organizacijų, nevyriausybinio organizacijų ir jos subankrutavo dėl to, kad negalėjo patinkamai pasinaudoti europiniais fondais dėl biurokratijos. Taigi tą biurokratiją reikia mažinti ir didinti lankstumą. Aš visiškai sutinku, kad reikalinga vystyti prevenciją. Kiekvieną kartą, kai yra remiamos kažkokios tai e, programos, e, reikia tas programas remti ir reikia, kad ta pagalba būtų sava laikė. Ačiū uždėmesi. Ačiū, ponė Griūnė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Keletas klausimų. Jau daug klausimų buvo užduota. Dar norėčiau pasiteirauti dėl E, finansų, ar tas e, suma, kuri bus skiriama, bus didesnė, mažesnė, ar tokia pati, kaip jinai bus leidžiama ir panašiai. Ką Jūs galvojate dėl Europos socialinio fondo? Ar čia galėtume naudoti tokį dalyką kaip bendras finansavimas? Ar Europos socialinis fondas turėtų e, teikti lėšas visoms valstybėms narėms ar toms valstybėms narėms, kurių BVP yra didelis, pagalbos teikti nereikėtų. Uh, Ką Jūs galvojate apie naujus reglamentus, kurie bus pateikti 2011 metais? Ar Europos socialinio fondo, tiksliau valstybių narių e, veikla neturėtų būti labiau reglamentuojama? Dėl tų indikatorių taip pat pritarčiau kolegoms e, man įdomu būtų išsiaiškinti, kokie turėtų būti naudojami indikatoriai. Nes toks, sakykime, indikatorius kaip E, gyvenimo kokybė juk irgi labai nevienodas. Žmonės nevienodai įsivaizduoja tą gyvenimo gerovę, jau nekalbant apie valstybės narės. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Panie Jazlowiesi. Aš taip pat norėčiau išklausyti ekspertų nuomonę. Išklausėme ją, visą tai įdomu, tačiau jūs nelabai daug kalbėjote apie naudos gavėjus. O mane būtent šis aspektas labiausiai ir domina. Norėčiau sužinoti jūsų nuomonę dėl ES komisijos pranešimo. 70 procentų pagalbos galutinių gavėjų yra tie žmonės, kurie dirba, kurie e, mokosi, e, kurie turi aukštą įsilavinimą ir 30 procentų tik tai lėšų patenka dar labiau jų reikalingiems žmonėms, bedarbiams. Kaip yra su tais rodikliais, kuriais remiasi Europos socialinis fondas? Rengiama daug projektų žmonėms, kurie yra netokie konkurencingi negu projektų orientuotų į kitas grupės. Tai yra projektai, kur yra brangus, tam reikia įrangos, patalpų. Tam taip pat reikia daugiau laiko. Negaliu pritarti minčiai, kad Europos socialinis fondas turėtų labiau bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis. Aš esu prieš šią mintį. Nes Europos socialinio fondo lėšos būna panaudojamos praturtinti nevyriausybinėms organizacijoms ir per mažai lėšų gauna tie žmonės, kuriems labiausiai jų reikia. Visi ekspertai kalbėjo apie Europos socialinio fondo vaidmenį, tai būtent čia kryptim reikėtų žengti. Ačiū. Merci, euh, madame la Pone Deli, ačiū, pone pirmininkė. Ačiū kalbėjusiems e, kolegoms ir ekspertams. Norėčiau grįžti prie Europos socialinio fondo vaidmens ir regioninės plėtros fondo vaidmens. Aš esu regioninės plėtros komiteto narė ir mes ten keliame klausimą dėl to, kaip geriau būtų galima panaudoti Europos socialinių fondo lėšas, vystant būsimą sanglaudos politiką. E, šiame kontekste norėčiau pasakyti, kad svarbu, kad būtų e, tarpusavio sąsajų tarp abiejų mano minėtų fondų. Norėčiau paminėti Urban iniciatyvą, kurios ėmėsi Europos Sąjunga. Tai yra puikus pavyzdys, kai buvo integruotos priemonės susijusios su regioninis plėtros fondu ir Europos socialiniu fondu. Urban 1 ir 2 projektai padėjo išvystyti tokias koncepcijas ir integruotą požiūrį į miesto plėtras, kurios yra tikrai visiems naudingos. Tas požiūris nerotas yra reikalingas, kad būtų galima labiausiai nukentėti, labiausiai e, skursantiems miestų kvartalams padėti. Visa tai buvo veiksmingas projektas, buvo atnaujinti, kai kurie tie kvartalai remontuoti, taip pat buvo imtasi priemonių siekiant užtikrinti geresnį užimtumą ir daugiau paslaugų šituose kvartaluose. Manau, kad tai yra ta iniciatyva, kurią vertėtų pakartoti arba vėl atnaujinti. E, aš manau, kad tai yra puikus rodiklis, kurio turime nepamiršti, nes būtent dabar Remiantis šiuo rodikliu mes galime pamatyti, kokios skirtingai išsivyščiusios yra e, atskiros mūsų šalių teritorijos. Manau, kad reikalingas bendras, integruotas požiūris, kuris leidžia visiems suinteresuotiems subjektams aktyviai dalyvauti, tai leidžia įsitraukti gyventojams į šios projektus. Ir tuomet jų poreikius atsižvelgiama arčiausiai jų gyvenamosios vietos. Kodėl veikia ši mano minėta programa? Todėl, kad e, Piliečiai labai teigiamai priėmė šią programą ir ėmė vis, visokiojo šią iniciatyvą. Dėkoju. Uh, Ačiū. Dar pati norėčiau užduoti klausimą. Dėl mažų nevyriausybinio organizacijų. Kaip joms sužinoti apie įvairias programas? Nes uh, man daug buvo sakyta apie šios dalykus, pavyzdžiui, apie įkol iniciatyvą. Taip pat dar vien, klausimą norėčiau užduoti. Kaip e, galėtumėm paskatinti geriausios praktikos mainus sukauptos e, įgyveninant įvairius projektus valstybėse narėse? kad e, projektų įgyvendintojai galėtų pasimokyti vieni iš kitų. Kiekvieną kalbėtoją prašau kalbėti tik tai dvi minutės, nes trūksta laiko. Jeigu kažko negalite atsakyti, galbūt galite pateikti atsakymą raštu, jeigu iš tiesų nepakaks jums laiko atsakyti visus klausimus. Taigi dabar norėčiau ir suteikti žodį ponui Carlos Tortuero. Prašome. Sí, muchas gracias. La verdad es que son muchísimas. Muchis... Ačiū. Na, aišku, yra užduota labai daug klausimų. Aš norėčiau kalbėti apie daugiametę e, finansinę perspektyvą, ar ji turėtų būti penkių ar septynių metų na, komisija, komisijos nuomonė geriausia vadovautis 5 plus 5 modeliu, kai dėl 7 metų laikotarpio tai jis taip pat galėtų būti priimtinas. Tiesiog reikėtų pažiūrėti, kaip skirtingi laikotarpiai turėtų įtakos įvairioms programoms. Taigi 5 plus 5 toks modelis turėtų būti primtiniausias, taip pat atliekant vidutinio laikotarpio pežiūrą. Dabar dėl fondų suderinamumo. Na, mes matome, kad e, toks suderinamumas gali būti. Pavyzdžiui, jau buvo įgyveninta 11 projektų, kurie buvo finansuojami iš kelių fondų. Tačiau dėja, dėja, e, tokių fondų, e, tokių fondų skirtingų panaudojimas tiesiog sulėtina projektų įgyvendinimą. Nes, pavyzdžiui, reikia gauti skirtingus e, leidimus, patvirtinimus ir taip toliau. Taigi jau dabar yra užtikrinamas tas e, papildomumo principas, kai yra panaudojami skirtingų fondų, skirtingi fondai. Tačiau reikėtų suprasti ir apie tokius sunkumus, su kuriais yra e, susidurama. Dar buvo užduotas klausimas dėl lygybės principų. Aišku, jais mes vadovaujamės Ispanijoje. Visose mūsų gyvenimuose programuose mes laikomės pagrindinių ES principų, nes tai yra e, strategijos dalis, įskaitant ir lygių galimybių aspektą. toliau stengiamės iš tiesų užtikrinti, kad į šių programų įgyvendinimą būtų trauktos moteris. Dar vienas aspektas, dėl kurio norėčiau pasisakyti. Tai yra rodikliai kaip turėtų būti vertinami rezultatai. Aišku, mūsų nuomonė labai svarbu, kad būtų nustatyti tie rodikliai, kuriais būtų nustatomi pasiekti rezultatai. Reikėtų nesiekti to, kad ES lygmenių būtų nustatyti rodikliai, bet reikėtų sukurti rodiklius, gali, galima, kuriuos būtų galima tarpusavyje palyginti. Aš esu įsitikinę, jeigu būtų kalbama apie ekonominę naudą, tai jau būtų tokie rodikliai nustatyti. Bet jeigu įvertinimas nėra susijęs su finansų pasiekmėmis, na tada galvojama, kad e, rezultatai yra tokios mažesnės vertės nei ekonominiai rezultatai ir dėl tos priežasties rodikliai nėra e, kuriami. Taigi tikimės, kad e, rodikliai bus sukurti ir mes ateityje galėsime pasakyti, kad Europos socialinis fondas veikia, padeda pasiekti rezultatų, kurie bus matomi piliečiams. Dar daug ir daug galėčiau kalbėti, tačiau man atrodo būtų geriau, jeigu atsakysiu raštu tiesų laikas yra ribotas, nes yra dar norinčių pasisakyti. E, ponas Garse, prašom. Oui. <clears throat> Us. Trumpai. Pabandysiu keletą klausimų į vieną vietą subreti, e, sujungti. Socialinė ir užimtumo politika visuomet nacionalinė, politika visuomet tas yra sakoma, o socialinis fondas duoda lėšas įvairioms valstybėms. Valstybėse narėse tai yra papildomas elementas, e, užtikrinant valstybės vaidmenį, užtikrinant komunų, savivaldybių ir visų struktūrų vaidmenį. Taigi papildomumo faktorius. Papildomumas yra visose valstybėse, regionuose, subregionuose Dėl to reikalingas e, integruotas požiūris. Jis labai įdomus, kadangi reikia padėti arčiausiai esančiai e, visuomenės, esančiam visuomenės lauksniui. Psichosocialinės užimtumo problemos e, siejasi ir su vaikais, ir su pagyvenusiais žmonėm, ir su šeimom, Viskas yra sudedama į vieną vietą, tai yra integruotas požiūris, bendra politika, globali politika. Tam, kad ta globali politika būtų užtikrinta, kad tai nebūtų kažkoks tai didelis krepšys, kur yra viskas betvarko su, suversta, reikalinga tam tikra analizė, reikalinga socialinio rentabilumo analizė. Norėčiau sugrįžti prie šios savokos. Tam, kad tas socialinis rentabilumas būtų užtikrintas, reikalingos ilgalaikės programos, reikalingi tikslai, kurie būtų įgyvendinami per ilgą laikotarpį. Čia atsakau į Frederik Darden klausimą. Jeigu turėsime ilgą programą ir jeigu toje programoje bus nubrėžti tikslai, gana tikslus tikslai, tai tada bus galima tų tikslų pasiekti, pasiekti socialinio rentabilumo ne tik finansinėje srityje, bet ir kalbant apie žmonės bus galima duoti daug daugiau pridedamosios vertės žmonėms ir pagerinant jų gyvenimo sąlygas ir panašiai. Žinoma, gyvenimo sąlygos yra subjektivus dalykas, tačiau kalbant apie tai galima pasakyti, kad yra tokių faktorių, e, kurie apibrėžia subjektivumą ir kurie apibrėžia šios savokos subjektivumą. Kitas atsakymas, kurį norėčiau pateikti, kaip suartinti darbo rinką ir tuos, kurie nuo jos tolsta. Yra reikalingi įvairūs metodai. Tie metodai yra ir galima juos identifikuoti, e, galima juos įvardinti. Kai kurie žmonės yra diskriminuojami įvairia, įvairiomis platmėmis. Štai tiek galima būtų pasakyti per tas porą minučių, kurios man buvo paskirtos. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Dandė. Prašome. Dėkoju. Vienintelė tema, nes man lieka mažiau negu minutė. Biurokratijos problema. Ar mes turime per daug institucijų, ar turime per mažai institucijų? Na, man atrodo, kad reikia kažkokio normalaus būtino institucijų skaičiaus, kad būtų galima užtikrinti skaidrumą ir tų institucijų stebėseną. Tačiau nereikia, kad visa ta biurokratija ir visa ta administracija trukdytų mūsų kažkur tai nukreipiamai pagalbai. Nes kiek tos pagalbos be nukreipinėtumėm, tai jinai niekam nepasitarnaus. Ir Europinis socialinis fondas niekam nepasitarnaus, nes žmonės tiesiog nebegaus uh, paramos. Ir ne tik negaus paramos, bet dar apskritai tos pagalbos net nebus. Sluoksnių įvairių yra daug. Yra finansinė organizacija ir ta finansinė organizacija yra dar vienas papildomas sluoksnis. Tai finansinė organizacija tenka tam tikrą atsakomybę. Tačiau iš vienos pusės reikėtų pasakyti, kad programas įvairias tai dar labiau komplikuoja, tačiau kita vertus taip galima atlikti efektyvesnę kontrolę. Labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti visiems trims ekspertams už prezentacijas. Labai daug klausimų buvo užduota ir dar ne visi buvo užduoti, antraip mes galėjom, galėtumėm posėdžiauti visą dieną. Dar kartą norėčiau padėkoti visiems. O dabar kitas mūsų darbo atvarkės punktas yra susijęs su jaunimu, kuris juda Europos švietimo ir mokymų sistemų gerinimo priemonės. Ar jūs norite dabar pasisakyti? Gerbiama kolegė, jeigu ne, tada aš norėčiau suteikti žodį Džonui Martinui, kuris yra EBPO žimtumo darbo ir socialinių reikalų direktorius. Jis pristatys e, politikos e, priemonės, kurių e, reikia, kad būtų pagerintos užimtumo galimybės jaunimui. Taigi, pono Martinui padės ponia Somei, kuri atsakinga už jaunimo užimtumo politikos administravimą. Prašom, jums suteikiamas žodis. Ačiū. Gerbiama pirmininkė, iš tiesų man labai didžiulė garbė ir mano kolegai Ansoniai dalyvauti šiandien komiteto posėdyje. Visų pirma, norėčiau pristatyti ko mes išmokome iš mūsų pastarosios studijos, kuri buvo susijusi su jaunimo užimtumu prieš ir po krizės 16 EBPO šalių. Taigi šio tyrimo metu mes e, atlikome studijas 16 valstybių narių, 9 iš jų priklauso Europos Sąjungai. Na ir e, mes jaunimą apibrėžiame jaunuolius nuo 15-16 iki 29 metų amžiaus. Iš viso yra 16 ataskaitų e, iš visų studijoje dalyvausių šalių. Ataskaita yra paviešinta, jos pavadinimas yra jau darbas jaunimui. Ir kitą mėnesį mes ketiname e, paviešinti tokią apibendrintą ataskaitą, kurioje bus atspindėta visa informacija, kurią mes surinkome atlikdami tyrimą 16, 16 šalių. Tai yra siekiame išsiaiškinti, kokie yra teigiami ir neigiami dalykai e, įsidarbinant jaunimui. Taigi, pirmasis jau šios e, ataskaitos variantas buvo pristatytas Oslo 20-21 e, e, rugsėjo dienomis. Na ir kitose skaidrėse e, bus pateikta daugiau informacijos apie atliktą tyrimą ir apie mūsų darbą. Taigi pradžioje norėčiau pateikti faktus apie jaunimo darbo rinką labai sunku atsiminti štai ką, ypač atsižvelgiant į susidariusią situaciją. Yra tai, kad e, prieš e, susidarant kriziai iš tiesų jaunimo darbo rinka, jo situacija pagerėjo visose EBPO šalyse. Jaunimo nedarbas e, sumažėjo visose šalyse prieš krizę. Tačiau tuo pat metu liko tokių nuolatinių problemų kurios buvo susijusios su integravimusi į darbo rinką ir ta problema palėtė tam tikras jaunimo grupės. Taigi EBPO atliko tyrimą, kurio metu buvo išaiškintos dvi grupės jaunuolių, kurie, kuriems daugiausiai kyla pavojų neintegruotis darbo rinkoje. Taigi pirmoji grupė vadinasi atsiliekantis jaunimas, o antroji grupė tai yra prastai e, integruoti nauji darbo rinkos dalyviai. Taigi dabar norėčiau pateikti jums daugiau informacijos. Taigi, kalbant apie pirmą grupę, tai yra ties atsiliekantis jaunimas, tai yra grupė, kuri pasižymė tam tikrais e, dalykais. Ir man atrodo, kad tokią jaunimo grupę galite lengvai identifikuoti. Tai yra, pavyzdžiui, mokyklos nebaigę žmonės, dažnai, pavyzdžiui, jie yra iš imigrantų šeimų, iš mm, klauso tam tikrai mažumai, gyvena e, skurdžioje vietovėje ir taip toliau. Ir yra problema, kad e, ši jaunimo grupė rizikuoja neintegruotis arba greitai iškristi iš darbo rinkos. Taigi, dar vienas dalykas, kuriai mes priskirtumėm, dar viena grupė, kuriai mes priskirtumėm tuos žmonės, tuos jaunuolius, kurie nedirba ir ne, nesimoko. Juos mes priskirtumėm taip vadinamai NEET darbo, atsiprašau, grupiai. Ir koks yra politikos tikslas? Yra padėti tiems e, jaunuoliams gauti kažkokią kvalifikaciją ar diplomą. Dabar situacija prieš krizę. Taigi prieš krizę e, ši grupė, šiai grupiai priklausė 10 procentų e, jaunuolių nuo 15 iki 29 metų amžiaus, kurie iškrito iš švietimo sistemos 2005 metais. Na ir kaip matote, paveikslas yra labai įvaili, įvairus įvairiose valstybėse narėse, kalbant apie šią amžiaus jaunuolių grupę. Dabar pereikime prie kitos grupės. Tai yra tie nauji darbo rinkos dalyviai, kurie yra prastai integruoti. Tai yra jaunuoliai, kurie yra baigę mokyklą, tačiau jie dirba tik tai laikinus darbus arba visiškai nedirba netgi tada, kai ekonomika ženkliai auga ir kai iš tiesų darbo paklausa yra labai didelė. Taigi yra surinkti duomenys, kad 8 procentai ES jaunimo nuo 15 iki 29 metų amžiaus prieš krizę kurie iškrito iš švietimo sistemos ir dirbo E, laikinus darbus, nesugebėjo susirasti nuolatinio darbo netgi praėjus dviems metams. Taigi tai yra jaunimas, kurie iškrito iš e, švietimo sistemos, pradėjo dirbti laikinus darbus, tačiau mm, praėjus dviems metams neturėjo darbo ar vis dar dirbo laikinus darbus. Turiu pasakyti, kad ši grupė jaunimo yra itin didelė, šalyse, kuriuose yra sudaroma su problemomis e, siekiant integruotis į darbo rinką. Galiu paminėti tokias šalis šiuo atveju kaip Ispanija, Prancūzija ir Portugalija. Na ir kokia politikos galimybė šiuo atžvilgiu? Tai yra, reikėtų šiek tiek keisti tai, kaip yra funkcionuoja darbo rinka apskritai, kad e, reikėtų pakeisti tą naujų darbo rinkos dalyvių integravimasi. Toliau dar prieš krizę 8 procentai jaunimo nuo, 18, nuo 15 iki 29 metų amžiaus pateko šią darbo grupę. Dabar jeigu apimsime šias dvi grupės, matysite, kad prieš krizę vienas iš penkių jaunuolių patekdavo į vieną ar kitą grupę. Tai yra skandaliai, kurie iškrito iš švietimo sistemas, tačiau jiems e, kilo pavojus nesintegruoti į darbo rinką. Toliau atsiradus krizėms šios dvi e, pažeidžiamos grupės dar išsiplėtė. Taigi mes dabar jau gavome negavome tokių konkrečių duomenų, kiek jos išsiplėtė, tačiau dabar yra aišku, kad šiandien vienas iš keturių jaunuolių patenka į šią pažydžiamą grupę, kuriems kyla grėsmė. Dabar norėčiau perėti prie to, kokį poveikį padarė krizė. Nereikia nesakyti, kad e, globali krizė labai palėtė jaunimo darbo rinką o artimoji ateitis iš tiesų yra labai liūdna. Greitai jums parodysiu, e, kokie, kokios yra prognozės. Ne, jaunimo nedarbas išaugo e, krizės metu ir liks toks pats bent jau artimiausiais 18 mėnesių. Taip pat, kaip jau minėjau, pažeidžiamų dviejų grupių apimtis išaugo krizės metu. Ir tai rodo, kad e, kyla dar didesnė rizika kad e, iš tiesų ta, jau, tie jaunuoliai liks ta prarastąją kartą. Tai yra, kai pasibaigs ekonominė krizė, tie jaunuoliai vis dar turės labai prastas įsidarbinimo galimybės ir prastai uždirbs, netgi jeigu ir ras darbus. Dabar perkime prie kitos skaidrės, kurioje yra e, pateikiama mūsų prognozė. Mes manome, kad e, nedarbas tarp jaunimo kitais metais pasieks 23 procentus. Greičiausiai nuo to lygio e, jokių pasikeitimo nebus iki 2012 metų, galbūt netgi iki 2012 metų vidurio. Taigi, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad reikia susidoroti su pagrindiniais trumpalaikio termino iššūkiais. Ministrai Oslo, Osle sustikimo metu taip pat pasakė, kad iš tiesų reikia užkirsti kelią tos prarastosios kartos formavimuose, nes e, yra labai daug e, mokyklos nebaigusių jaunuolių, kurie nesugeba įsitvirtinti darbo rinkoje. Antras iššūkis trumpalaikis yra toks, kad e, dauguma jaun, jaunuolių e, reaguoja į krizę taip, jie pasilieka ilgiau švietimo sistemoje. Na ir nors tai gali būti gera investicija, jaunuoliai turi gauti įgūdžius, kuriuos galėtų e, pasinaudoti, jau dirbdami. Trečias dalykas - aktyvios darbo rinkos priemonės skirtos jaunimui krizės metu turėtų būti rentabilesnės. Taip pat jos turi padėti jaunuoliams rasti darbus arba suformuoti įgūdžius, kad jie padidintų savo galimybės įsidarbinti ir galiausiai reikia sustiprinti e, tam tikras socialinės garantijas jaunimui, ypač tiems, kurie jau kurį laiką nedirba. Taip pat reikėtų e, užtikrinti galimybės mokytis, kad e, jaunuoliai galėtų integruotis į darbo rinką. Dabar kokios priemonės galėtų būti pritaikytos valstybėse narėse? Visų pirma, reikėtų pereiti prie tokio ankstyvo ir selektyvaus reagavimo intervencinių priemonių, kad būtų galima padėti jaunimui, kad jie išliktų, išsaugoti tą ryšį su darbo rinka. Taigi, kas yra svarbu? Iš anksto reikia e, nustatyti, kokios intervencinės priemonės yra geriausios, kad jaunimui būtų galima padėti ieškant darbo Taip pat reikėtų padėti sustiprinti tokias socialinės e, paslaugas e, jaunimui, kurie galbūt e, išnaudoja visas galimybės. Taip pat reikėtų padėti tiems atleistiems stažuotojams, kurie daugiausiai dirba gamybos ir statybos sektoriuose ir kurie, aišku, nukentėjo nuo krizės kad būtent tokie stažuotojai galėtų baigti mokymus ir įgautų kvalifikaciją. Taip pat reikėtų susijęti e, socialinės apsaugas ir tokį griežtą abipusi pareigų požiūrį, kad patys jaunuoliai ne tik tai e, norėtų gauti pagalbos iš kitų, bet ir patys stengtųsi padidinti savo gebėjimą įdarbinti. Toliau dar vienas dalykas. Na, kai jau ekonomika pradės atsigauti, e, kils struktūrinių problemų, kurios turės būti sprendžiamos įvairiose EBPO šalyse, taip pat ir ES šalyse. Visų pirma, svarbu bus užtikrinti, kad kiekvienas e, baigintis mokslo žmogus turi įgūdžius, kad galėtų dirbti. Dabar reikėtų stengtis, kad mokyk, mokyklų baigusiųjų amžius turėtų būti didinamas nuo 16 iki 18 metų. Galbūt yra įvairių priemonių, kurios galėtų tai padėti pasiekti kad e, žmogus išliktų kuo ilgiau švietimo sistemoje ir įgautų kvalifikacijoje, kvalifikaciją. Tai yra ta kvalifikacija, kuri yra vertinga darbo rinkoje. Mūsų nuomonė nėra jokios prasmės sakyti jaunimui, kad tu turi dar metelius pasimokyti, ypač tam jaunimui, kuris jau susiduria su mokymosi problemomis. Taigi, e, antrojo mokymosi šanso suteikimas tiems, kurie nebaigia mokyklos, taip pat e, parama vaikams iš imigrantų šeimų padeda užtikrinti, kad e, galiausiai jaunimas, baigęs mokslus, turės kvalifikaciją ir įgūdžius, kurie yra vertinami. Dar vienas dalykas, už kurį mes pasisakytumėm, tai yra, kad pereimas nuo mokyklos suolo prie darbo turėtų būti sklandus. Jaunimui turėtų būti suteikta daugiau galimybių suderinti mokslus ir darbą. Yra labai daug įrodymų, kuriuos mes pastebėjome EBPO, kad e, derinant mokslą ir studijas, visa tai suteikia praneš, pranašumą. Tačiau ta darbo našta jaunuoliui neturėtų būti per didelė. Pavyzdžiui, Jūs galbūt jaunimui galima suteikti galimybę dirbti 15-20 valandų per savaitę ir nedaugiau. Tuo pat metu jaunuolis gali ir studijuoti. Ir toks, tokia galimybė suderinti darbą ir mokymasi yra labai naudinga jaunuoliui. tačiau dėl vienos ir kitos priežasties tai sunku padaryti įvairiose valstybėse narėse. Todėl reikėtų pagalvoti apie įvairias galimybės, kaip padėti jaunimui pereiti nuo e, mokyklos suolo prie darbo rinkos. Dar vienas dalykas. Labai svarbu, kad e, egzistuojančios kliūtis užkertančios kelią jaunimui prisijungti prie darbo rinkos arba, pavyzdžiui, gauti darbą, kuris e, suteikia tikras e, karjeros galimybės, reikėtų išnaikinti tokius, e, tokius barjerus, tokias kliūtis. Pavyzdžiui, egzistuoja tam tikra diskriminacija, samdant jaunuolius, kurie yra iš imigrantų šeimų, su tokiu dalyku reikia kovoti. Taip pat reikėtų sumažinti samdymo kaštus, e, nekvalifikuotus darbuotojus. Tai galima padaryti įvairiais būdais. Pavyzdžiui, e, galima siūlyti jaunimui e, mokėti mažesnius nei minimalius atlyginimus arba, pavyzdžiui, suteikti galimybę mokėti darbdavių mažesnės socialinius įnašus už darbuotoją. Iš tiesų reikia naikinti tą darbo rinkos e, dvilipumą. Kita skaidrė. Yra labai naudinga, jeigu būtų e, kūriamos stažavimosi sistemos. Labai daug valstybių narių jau turi tokias sistemas. Ir dabar yra iš tiesų skiriama labai daug lėšų, kad tokios sistemos liktų efektyvios. Kokia yra problema? Yra problema dėl to, kad kaip turėtų būti užtikrinta, kad įmonės e, galėtų priimti stažuotojus. Antras dalykas. Ar įmonės vis dar galės siūlyti stažuotės jaunimui iš e, e, tokių nepalankioje situacijoje esančių šeimų. Tačiau tokios sistemos yra naudingos tiek vartot, tiek įmoniai, tiek jaunimui, nes e, darbuotojas sutaupo daug lėšų, tuo pat metu tai naudinga ir jaunimui, nes darb, darbdavys į jį investuoja, O be to, e, darbdavys galbūt gali pasiūlyti e, vėliau pasilikti jaunuoliui po to, kai jo stažuotė pasibaigusi. Tačiau netgi jeigu jaunuolis nusprendžia mm, netesti savo karjeros tokioje įmonėje, tai jau vis tiek yra jo teigiama mm, patirtis, kuri e, leistų jam tęsti savo karjerą. Taigi visi šie dalykai reiškia, kad labai svarbu investuoti į efektyvų profesinį mokymasi, ar tai stažuotės, ar tai kitokias mokymosi ir, ir darbo programas. Paskutinė skaidrė, gerbiami kolegos, ir apibendrinsiu keturiais aspektais. Iš tiesų daugelis valstybių reagavo į krizę, padidindamos lėšas jaunimo programoms. Tačiau iš tiesų labai svarbu, kad būtų išsaugotas šis pagreitis. Ir šis poreikis yra ypač aktualus e, situacijoje, kurioje atsidūrė dabar daugelis valstybių narių. Tai yra, joms tenka mažinti e, valstybės biudžetus, įsiskolinimus, todėl lėšos skiriamos jaunimo programoms turėtų būti iš tiesų išleistos tinkamai. Trečias dalykas. Labai svarbu investuoti ir užkirsti kelią, kad tie žmonės, kurie nebaigė mokyklos, netaptų ilgalaikiais bedarbiais. Tačiau kokia yra tikslinė grupė, kuriai būtų skirta pagrindinė parama, tai yra tie jau tie jaunuoliai, kurie buvo nurodyti ankstesnėse skaidrėse. Taip pat turėtų būti sukurta sistema, kuri leistų identifikuoti tokius jaunuolis, ko galima greičiau ir kad jiems būtų suteikta specialistų pagalba. Ir kad tie žmonės turėtų būti skatinami, kad jie integruotųsi į darbo rinką. Gerbiama pirmininkė, norėčiau baigti šiais žodžiais, norėčiau padėkoti e, Jums ir aš ir mano kolegė. Pasire, mes esame pasirengę atsakyti į, šio, į klausimus susijusius šią prezentaciją. Dėkoju. Pone Stabu prašė žodžio. Norėčiau pasveikinti iš, iš savo apygardos po atvykusius studentus. Sveikinu juos. O dabar, ponė Stebruk, žodis. Pranešėjai, prašau. Vielen Dank. Dėkoju. Pone Martinai, esu nuomonės autorė. Dėkoju už EBPO pateiktą versiją e, šio dokumento balandžio mėnesį. Tai buvo labai vertingas dokumentas, ten radau labai vertingos informacijos dokumentų ir diskusijoms. Šimtas milijonų žmonių, jaunų žmonių gyvena Europos Sąjungoje 20 procentų jų šiandien neturi darbo. Visą tai, aišku, veikia pačius jaunus žmonės, jų šeimas ir ištisas valstybės narės, kaip jūs teisingai pasakėte savo studijoje. Tie jauni žmonės, palikę mokyklą, nebeturi jokio kontakto su darbo rinką. Jiems sunku į darbo rinką integruotis. Galime kalbėti apie paukotą kartą, taip sakant. Tad aš manau, kad tokiai situacijai esant negalime sėdėti rankų sudėję. Mes šiame komitete siekiame, kad jaunims, tiem žmonėms būtų sudarytos sąlygos nepatekti į tokią vietą, kur jie pradės savo profesinę karjerą nuo labai prastai mokamų prasto darbo. Mes esame gavę savo kolegos Turonen pranešimą, kur kalbama apie galimybės jaunimui. Tai yra įdomus darbo pagrindas, tai yra pagrindas mūsų tolesnėms diskusijoms. Mes dar turėsime progą apie šį klausimą diskutuoti, tad jums norėčiau užduoti tris klausimus. Gal ABPO atlikta studija 2010-2011 metai yra tie dviejai metai, kai jaunimo nedarbas išaugo labiausiai. Paskui dėl pačių vairiausių priežasčių e, krizė švelnėjo, e, demografiniai pasikeitimai vyksta, tad tikimės, kad situacija pagerės tiems jauniems žmonėms. Ar E, ta iniciatyva jūs on the move arba aktyvus jaunimas nėra šiek tiek pavėluota. Antras dalykas, kai dėl sistemų, kuris būtų nukreiptos į darbdavius, kaip juos paskatinti, įdarbinti jaunus žmonės, galbūt tokie darbdaviai galėtų sulaukti kažkokių e, su palengvinimų mokesčių srityje. Tačiau nereikėtų, aišku, kad tai turėtų neigiamą poveikį vyresniems dirbantiesiems. Ar neatsitiks taip, kad atsiras konfliktas tarp kartų? Ir paskutinis mano klausimas. Jis bus susijęs su tuo, apie ką kalbama jūsų studijoje. Ten yra sakoma, kad kai kurios valstybės narės jaunimo nedarbo problemą išsprendė ir kad kai kurioms sekasi šios rytyje daug geriau negu kitoms, tad ar būtų galima pasinaudoti tą pozityvę patirtimį kaip modeliu. Na, nenoriu pasakyti, kad Vokietija yra ta valstybė, kur yra pavyzdinė šiuo klausimu, tačiau buvome tą dualinę sistemą mokymo ir darbo, supažinus darbo pasaulio sistema yra gera sistema, ar galima būtų pasinaudoti tuo kaip pavyzdžiu. Kolega Ungureanu. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti už šią labai įdomią studiją. Ji, be kita ko, apima daug atsakymų į klausimus. Buvo e, paminėta, kad dabar pergyvename krizę, laikas sunkus. Norėčiau paklausyti, ar situacija pagerės po 2011 metų. Taip gali atsitikti, bet tuomet Bijau dėl to, kad tos siūlymos, siūlomos priemonės turėtų būti ilgesnį laikotarpį apimančios, turėtų būti vidutinio ir ilgo laikotarpio priemonės. Kadangi kalbame apie tas rytį, kur kompetentingos yra valstybės narės, man kyla klausimas, ar tikrai sulauksime situacijos pagerėjimo po 2011 metų. Na ir galiausiai yra E, jaunų diplomus gavusių žmonių problema, tai yra tie žmonės, kurie turi išsilavinimą ir kuriems sunku rasti pirmąją darbo vietą. Nors daugelis ryčių e, trūksta dirbančiųjų. Yra pačių įvairiausių komunikavimo problemų. Prastai atliekamas darbo rinkos valdymas. Įmonės ir mokyklos atlieka prastai valdymo darbą, nes palieka likimo valiai diplomus gavusius jaunus žmonės. Ponas Martinas mums sakė, kad valstybės narės neturėtų sumažinti kreditų skiriamų e, mokymui, švietimo plėtojimui. Na, suprantu, kad biudžeto situacija yra labai sunki. Daugelį valstybių narių, kad ir kokie be būtų prioritetai, biudžetas vis tiek dar bus mažinamas. Ir tai nėra džiuginanti perspektyva. Klausimą uždavė ponas Turinen, o ne ponas Ongurijanų vertė, atsiprašom. Dėkoju. Dėkoju už pristatymą. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad aš buvau atsakinga už pranešimą jaunimo tematiką jame buvo iškelta labai daug klausimų, kuriuos jūs taip pat palėtėte. Tai yra pasikartojanti tema mūsų komitete ir aš tiesiog suprantu, kad tai yra labai skubus politinis klausimas, reikia, kad vyriausybė įsijungtų į sprendžiamą, nepaisant įvairių sunkumų kylančių biudžete. Mums reikia pasakyti, kokia iš tiesų didžiulė pridedamoji vertė duodama iš Europos pusės. Jaunimo klausimas tikrai labai skubus spręsti. Labai reikia skirti finansavimą iš įvairių fondų mūsų programams įgyvendinti. Reikia, kad tas judus jaunimas, tas aktyvus jaunimas E, sudarytų sinergiją su užimtumu. Ir dar norėčiau keletą žodžių pasakyti apie tuos procentus, kurie nurodyti studijoje. Jūs minėjote įvairius kylančius iššūkius. Aš visiškai sutinku su tuo, ką sakėte, tačiau norėčiau užduoti keletą klausimų. Na, galbūt ne tiek klausimų, kiek komentarų pateikti. Pirmiausia, 11 puslapyje sakote, kad reikia parengti jaunimą įsilieti į darbo rinką, kad jie būtų pasiruošę ją įsilieti. Tai reiškia, kad reikia didinti jaunimo kompetenciją, reikia juos šviesti, lavinti, kad jie galėtų atremti tenkančius iššūkius. Tuo pačiu metu galima konstatuoti, kad 11 valstybių narių švietimui e, skirtas biudžetas yra mažinamas ne visose 27 valstybėse, bet toje 11. Daugiau negu penkiose valstybėse narėse tokia politika įgyvendinama. Taip pat e, tai jų tarpė yra ir ta valstybė narė, iš kurios aš esu kilusi. Mūsų stiprusis, e, stiprioji pusė yra kaip tik tai švietimas Europoje. Mes turime įdėkti įtikinantį santyki tarp efektyvumo ir kaštų. Mokslininkai įrodė, kad tos priemonės, kurios taip brangiai kainuoja darbo rinkoje, ne visada efektyvios. Danija įrodė, kad reikia labiausiai, didžiausią dėmesį skirti kokybei, e, kalbant apie darbo rinką ir įsileimą į ją. Paskutinis komentaras, čia norėčiau dėl 14 puslapio pasisakyti. Reikia mažinti jaunų, nekvalifikuotų darbuotojų arba žemos kvalifikacijos darbuotojų įsileimą į rinką, tuos kaštus žeminti, mažinti. E, jų labai prasta, prasta socialinė apsauga. Tačiau tai tikrai nepagerins jų problemos sprendimą, tik dar paprastins situaciją. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į tą riziką, kuri gali kilti m, mm, pateikiant tokį siūlymą. Ekonomiškai tai gali pasirodyti labai patrauklu, tačiau politiškai mes negalime uh, E, negalime sutikti su tuo, kad jaunimu, su jaunimu taip elgiamasi. Esu atsakinga už profesinį rengimą, e, mokymasi visą gyvenimą. Dalyvavau delegacijų, kurie vyko į Graikiją, tai buvo CDFOP susirinkimas. Ir iš tiesų, e, situacija klostosi tokia, kai jaučiama tam tikra frustracija. Žinome, kad krizė vyko, kad padėtis e, prastėja. Bet juk ne dėl to, kad buvo gyvendinama bloga politika, kurie nors valstybėje narėje taip atsitiko. Jaunimo nedarbas yra problema visoje Europos Sąjungoje. Jaunimo nedarbą dar šiek tiek pavyksta kontroliuoti ir valdyti bent kol kas. Tačiau žinau, kad po dešimties metų, po penkiolikos metų, kai tie žmonės sulauks trisdešimties, jų situacija nebus geresnė. Jie ir toliau neturės e, patikimos tvirtos darbo vietos. Aišku, galima kalbėti apie aukotąją kartą, tačiau kas laukia tų žmonių jaunų ateityje, tų žmonių, kurie šiandien neranda darbo. Liūdna, liūdna. Yra rengiama daug projektų ir tai žinome, kad yra žmonių, kad jie ne, neprisitaiko prie mokyklinės sistemos, jiems svarbu surasti kitų modelių, kad jie galėtų įgyti kvalifikaciją, įgyti žinių, jiems svarbu duoti tą antrą šansą. Svarbu, kad mokiniai nemestų mokyklos, kad jie ir toliau į mokyklą eitų. Kūrybingumo netrūksta, yra siūlomi projektai. Tačiau visa tai yra pakankama. Akivaizdu, kad turime atsižvelgti į dabartinę ekonominę padėtį. Negalime priversti įmonių vadovų įdarbinti jaunus žmonės, tačiau Svarbu, kad jie suprastų, kad jiems taip pat tenka tam tikrą atsakomybę visuomenės atžvilgių ir kad jie turi irgi įnešti savo indėlį sprendžiant šią problemą. Mūsų delegacija suprato, kad svarbiausias dalykas yra vietos lygmuo. Būtent čia visi turi dirbti kartu. Tai turbūt ir pats jaunimas, ir darbdaviai, ir mokykla, ir visi tie, kurie dirba su jaunimu. Svarbu, kad priimamos priemonės būtų tinkamai tarpusavį koordinuojamos ir gerų pavyzdžių yra. Mes, kaip Europos parlamentas, jeigu norime pabrėžti šios temos svarbą, o jinai iš tiesų yra labai svarbi, mes turime pasiremti Europos socialinio fondo teikiamomis galimybėmis, bet mums galbūt reikėtų parengti bandomąjį projektą, kurį galėtume pateikti e, tuomet, kai bus diskutuojama dėl kito biudžeto perspektyvų. Svarbu, kad vyktų diskusijos tarp įmonių, tarp socialinių darbuotojų, kurie dirba su jaunais žmonėmis, kad e, vietose būtų konkretus indėlis nešamas sprendžiant šį klausimą. Dažnai E, projektų yra, tačiau trūksta pinigų jų įgyvendinimui. Jeigu mes kaip Europos parlamentas norime pasiūsti aišku signalą, reikėtų, kad kitų metų biudžete atsirastų toks projektas. Mes apie tai jau kalbėjome keletą kartų, tačiau iki šiol nieko konkretaus neišgirdome. Merci, Madame la Présidente. Pone Deli, ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už jūsų E, įvadą, turiu keletą pastabų. Pirmiausia, dėl jaunimo skurdo. Na, iš tiesų reikia daryti viską, kad e, jauni žmonės galėtų rasti darbą, tačiau tuo pat metu suprantame, kad ir kaip bebūtų gaila, šiandien netgi tie, kurie dirba, turi tokį darbą, kuris yra labai prastai apmokamas ir prastas darbas. Tad skurdo lygis yra toks didžiulis, praeitą savaitę aš kartu su jie vykau į Kiprą. Labai daug studijų yra atlikta, kurios rodo, kad per artimiausius 10-20 metų mes, reikės, mes turėsime investuoti į specialias jaunimo programas. Turėtumėm tai padaryti, nes jaunimas turi būti judus, Reikia užtikrinti, kad visos valstybės narės pripažintų jų turimus diplomus ir kad būtų keičiamasi gera praktika. Daug galima padaryti, kovojant su e, jaunimo nedarbu. Mes jau girdėjome, kad e, jaunimas gauna išsilavinimą, tačiau jiems trūksta darbo vietų. Tada reikia pakeisti mūsų praktiką, reikia kurti žaliasias darbo vietas. Tai yra tas darbo vietas, kurios reikalautų aukštos kvalifikacijos. Ir būtent šioje srityje reikia geriau koordinuoti mūsų veiksmus. Gruodžio pradžioje CDFOP pateiks statistinius duomenis, kurie bus panaudoti ateityje planavimo metu. Aš laikausi nuomonės, kad atliekant studijas nacionalinių lygmenių reikėtų daugiau orientuotis į tai, e, kaip galėtų būti panaudotos lėšos, kad e, jaunimas jeigu neranda darbo vietos viešajame sektoriuje, rastų tą darbo vietą privačiame sektoriuje ar kurtų savo darbo vietą patys. Taigi mes turėtumėm investuoti į jaunimo verslumą, ypač e, Europos e, pietuose, nes Skandinavijos e, šalyse, šiaurės Europoje situacija yra geresnė. Taip pat reikia kovoti su diskriminacija, nes mes susidurime su e, problemomis susijusiomis su nacionaliniu, su nacionaliniais planais, jų gyvenimu reikėtų žiūrėti, kaip reikėtų pagerinti moterų, imigrantų situaciją, bet to reikėtų daugiau bendradarbiavimo tarp viešojo ir privataus sektoriaus. Taigi, man atrodo, daugumą problemų galima išspręsti koordinuojant mūsų veiksmus. Ačiū prieš suteikiant žodį ponui Matinui, norėčiau pakalbėti apie laikiną darbą Jūs teigiate, kad labai daug e, jaunimo, e, kurie dirba laikinus darbus, vėliau nesugeba gauti nuolatinio darbo. Ar buvo atliktas tyrimas? Galbūt jaunimas ne, to nepagėdauja, galbūt jie nori būti nedarbiais ar dirbti tokius laikinus darbus. Pavyzdžiui, tai gali būti tokia situacija mano šalyje, kad nepaisant visų siūlomų sprendimų, jaunimas nusprendžia tiesiog nesiekti karjeros. Na, aišku, situacija yra kitokia, kalbant apie kvalifikuotą darbo jėgą, kuri nesugeba rasti darbo. Pavyzdžiui, baigia universitetą žmonės tiesiog nesugeba rasti darbo vietos, laisvos darbo vietos. Taigi, kalbant apie jūsų atliktą tyrimą, galbūt e, jaunimas nenori dirbti nuolatinėme darbe. Aš, pavyzdžiui, sustikau su kakariais e, jaunuoliais e, mano zonoje, mano teritorijoje. Jie, pavyzdžiui, teigia, kad jie nori išbandyti įvairius e, darbus, siekiant įsiaiškinti, kurią kryptimį pasukti. Taigi dabar norėčiau suteikti žodį ponui Martinui. Prašome. Dėkoju, pirmininkė. Aš atsakysiu į klausimus kartu su kolege, ponė Šone norėčiau aptarti keletą klausimų, kuriuos uždavė keli kalbėjusieji. Visų pirma, norėčiau atsakyti į klausimą, kurį uždavė pranešėjas. Pranešėja. Ir jį labai svarbu atsakyti. Pranešėja pasakė, jeigu vyriausybė suteikia paskatinimo priemonės įmonėms e, įdarbinti jaunimą, ar tai ne pakenks senyvo amžiaus žmonių įdarbinimui. Tai iš tiesų yra klaidinga manyti, kad egzistuoja kartų konfliktas darbo rinkoje. Turiu pasakyti, kad kalbant apie trumpus laikotarpius, na, mes pateiksime informaciją mūsų santraukos ataskaitoje, taip pat ir ketvirtoje ataskaitoje susijusios su pensijomis. Ten yra rašoma, kad nėra ilgalaikės kompetencijos tarp jaunų darbos, darbo rinkos dalyvių ir senyvo amžiaus darbuotojų. Yra šalių, kuriuose yra mažas jaunimo įdarbinimo lygis, taip pat yra mažas ir senyvo amžiaus žmonių įdarbinimas. Ir šalyse, kur, pavyzdžiui, aukštas jaunimo įdarbinimo lygis yra aukštas ir senyvo amžiaus žmonių įdarbinimo lygis. Dar vienas dalykas. Norėčiau atsakyti klausimą, kuris yra susijęs su mažesnė nei minimali alga jaunimui. Man atrodo, tokį klausimą uždavė parlamentarė iš Danijos. Suprantu, dėl ko abejoja daugelis šios priemonės atžvilgių, tačiau ją reikėtų pažvelgti iš štai kokios perspektyvos. Gerai struktūrizuota stažuočių sistema, tokia kaip egzistuoja Austrijoje, Niderlanduose, Danijoje ir Vokietijoje, vadovaujasi mažesnė nei minimale alga stažuotojui. Tai yra, tu gauni mažesnę algą nei minimali kaip stažuotojas. Aišku, ta alga yra ženkliai mažesnė nei vidurkis, tačiau gau, įgaunant įgūdžius, kvalifikaciją, atlyginimas didėja, išmokos didėja. Taigi, aš nenorėčiau sutikti su jumis. Ir je, nes jeigu jūs pažvelgsite į tą sistemą, kuri egzistuoja Niderlanduose, tai pavyzdžiui, ten jaunuolis 15 metų pradeda savo karjerą ir gauna 30 procentų mažesnį atlyginimą nei. Jisai gauna tik 30 procentų tos algos, kurią gautų įprastas darbuotojas. Tačiau vėliau, kai didėja jo įgūdžiai, ta alga taip pat didėja. Mes esame sura, surinkę duomenų apie šalis, kad jos labai sėkmingai gyvena tokią sistemą. Dar vienas dalykas, norėčiau pritarti tam, kas e, buvo pasakyta ponios daly. Dėl pačios pažydžiamiausios grupės krizės metu. Tai yra ta jaunuolių grupė, grupė kuri yra kilusi iš tokių skurdžių e, šeimų kurios pas, e, ir kurie pasižymi įvairiai, įvairiomis problemomis. Jiems turėtų būti skirtos tokios ankstyvos intervencinės priemonės. Kada? Tai yra dar prieš jiems pradedant lankyti mokyklą turėtų iš tiesų e, daromos investicijos, kad e, būtų sukurtos paramos sistemos tokiems e, vaikams. Visą tai atsiperka ypač jeigu investicijos e, yra dedamos ir toliau paslaugoms skirtoms jaunimui, kai jau jie, jie, jaunimas pradeda lankyti mokyklą. Taigi tai yra tokia ilgalaikė investicija ir kyla pavojus, kad krizės e, metu yra atsisakoma tokių ilgalaikių investicijų. Bet kalbant apie pačią pažydžiamiausią jaunuolių grupę, būtent tokios investicijos geriausiai atsipirks. Bus daug sunkiau kurti intervencinės priemonės, e, kurios bus skirtos jaunuoliams, kurie iškrito iš švietimo sistemos. Dar vienas dalykas - dėl darbo ir studijų suderinimo. Na, galėčiau sureaguoti jūsų tą Einšteino pavyzdį, bet man atrodo, kad Einšteinas iš tiesų atliko puikų darbą, dirbdamas Šveicarijos kompanijai ir tokiu būdu jis tiesiog suderino studijas ir darbą. Labai daug yra surinkta įrodymų iš įvairių šalių, ne tik tai iš anglosaksų e, šalių. Šie įrodymai rodo, kad e, darbas ir studijos yra suderinamas, tačiau, aišku, jeigu jaunuolis dirba tik tai ribotą valandų skaičių, o ne visą dieną. Jeigu yra dirbama tam tikra dienos dalis ir visa tai yra suderinama su mokymusi, tada galimybės baigus mokslą gauti darbą, įsitvirtinti darbo rinkoje yra daug geresnės. Dabar norėčiau suteikti savo kolegijai žodį, kad ji atsakytų kitus klausimus. Dėkoju už tos visus komentarus, kurie atitinka mūsų mąstymą. Norėčiau pabrėžti štai ką. EBPU yra tarptautinė organizacija. Mes renkame skaičius ir apžvelgėme praktiką egzistuojančią įvairiose šalyse. Mūsų požiūris nėra sakyti, kad na štai, e, ta šalis pavyzdinė, kurios modelį turėtų remtis visi, yra ta ir ta. Ne. Mes manome, kad pirmiausia svarbu yra nurodyti tą praktiką, kuri yra daug žadanti, kuri yra novatoriška. Kokia tai yra praktika? Tai yra būtent tokia praktika, kuri padeda spręsti skubes problemas trumpalaikėje perspektyvoje ir kuri veikia efektyviai. Yra kalbama mm, nemažai apie profesinį mokymą. E, ir tai, tai yra tikrai priemonė gelbstinti jauniems žmonėms, kuriems nepavyko pristatyti švietim, tradicinėje švietimo sistemoje, kurie gali įgyti išsilavinimą ir kartu įgyti profesinių įgūdžių. E, Maničiau, kad svarbu vykdyti tuos bandomosius projektus, kai įgyvendinamos įvairios priemonės. Mes Manome, kad svarbu surinkti tinkamiausią informaciją, geriausią praktiką. Reikėtų, kad šalis pati priimtų teisingai įsiunčiamą signalą. Mes kiekvienais metais rengdami pranešimus teikiame skirtingas rekomendacijas. Tai yra normalu, pažiūrėjau, jeigu paimtume profesinį ir techninį mokymą, tai reikėtų pasakyti, kad kai kuriuose šalyse jis yra labai populiarus e, vienose šalyse, tačiau kitose šalyse, kaip Prancūzijoje, Belgijoje, lotyniškose šalyse, e, tėvai nori maksimumų savo vaikams, nori visko ir jie yra labai nusistatę kategoriškai prieš profesinį mokymą. Na, profesinis mokymas irgi keičiasi, pavyzdžiui, Prancūzijoje e, įvyko didelių pasikeitimų pradėjus taikyti tą e, bendradarbiavimo programą, nes e, kai vienuolis gali dirbti ir mokytis, tai buvo pastebėta tos priemonės nauda, nes žmonės gali, jauni žmonės gali įdyti, įgyti žinių, jie gali užsidirbti pinigų, o jeigu jiems mokslai sekasi gerai, jie gali eiti toliau ir tapti, pavyzdžiui, inžinieriais ar, ar kažko panašaus. Na, problemos nėra paprastos. Kitas dalykas dinamikos aspektas yra labai svarbus. Būtent dėl to man patinka tas šūkis aktyvus jaunimas, nes nereikia, kad jauni žmonės jaustųsi įklimpę kokiame nors garaže, iš kurio neturi jokių galimybių užsikapstyti. Tiesiog aš manyčiau, kad mes turime duoti jiems tą trampliną, trampliną į profesinę ateitį kur galima pasitelkti, aišku, ir laikinas darbo sutartis, galima pasiteikti, pasitelkti ir darbo nepilną darbo dieną. Mes e, turime praktikos, kad e, daug geriau yra pradėti profesinį kelią galbūt nuo praščiau apmokamo darbo negu nuo nedarbo. Daugelio šalių praktika tai rodo. Taigi mes pasisakome e, už mokymo ir darbo derinimą, kol, kol žmogus dar tebėra e, jaunas besimokydamas. Ir prieš tai yra naudingiau negu ateiti tiesiog į darbo rinką nežinant, ko tu nori. Paskutinis dalykas, tai yra tas dalykas, kurį nulatos pabrėžėme, e, kurį pabrėžėme Oslo forumo metu. Visų atliekamas darbas turi būti tinkamai koordinuojamas, ypač vietos lygmenių. Jeigu pažvelgtumėte į mūsų tinklalapį, mes e, ten patalpinome e, pasisakymų žmonių, kurie dirba vietose su jaunimu. Ir Europos komisijos siunčiamas signalas yra iš tikrųjų labai svarbus siekiant suteikti motivacijos visiems vietose dirbantiems žmonėms. Mes turime progą lankytis mokykloje Marselėje, kur kaip tik tai ir, yra, tai ir buvo ta vadinamoji antrojo šanso mokykla. Ten e, ir jaunimas, ir visi jaučiasi esą suinteresuoti. O darbdaviai supranta, kad jie irgi gali prisidėti prie krizės sprendimų, darbindami jaunus žmonės. Ačiū. Dėkoju abiems ekspertams. Ačiū ponui Martinui, poniai Sonė, už jūsų pasisakymus jie buvo labai naudingi. Taigi dar kartą ačiū Jums. Toliau perikime prie kito darbo tvarkės punkto, kuris yra susijęs su 2010 m. ataskaita dėl 2007-2013 sanglaudos politikos programų gyvendinimo. Norėčiau suteikti žodį pranešėjai poniai Papadopoliu. Dėkuoju pirmininkė, kalbėsiu angliškai norėčiau pasakyti, kad regionis komitetas yra atsakingas už tai, kad e, užimtumo komiteto e, parengtas idėjas įkomponuotų į rezoliucijos projektą. Visų pirma, mes sveikiname, kad yra parengtas pranešimas dėl to, kaip turėtų būti įgyvendintos e, sanglaudos politiko programos 2007-2013 metais pabrėžiame, kad e, tai iš tiesų yra sanglaudos politikos e, naujas dalykas, kuris buvo numatytas 2006 metų tarybos reglamente. Laikomės nuomonės, kad toks e, peržiūrimas turi apimti visas 27 valstybės nares. Dėl ko? Todėl, kad E, būtent tokiu būdu yra padidinamas skaidrumas ir atskaitomumas nacionaliniu lygmeniu. Taip pat mes stebiname, kaip yra gyvenami kiekvienos valstybės įsipareigojimai ir pažanga, kokia pasiekta nacionaliniu, nacionaliniu lygmeniu. Tačiau tuo pat metu mes manome, kad e, po krizės susidarimo e, komisija turėtų atlikti įvertinimą kaip e, iš tiesų yra daroma pažanga, atsižvelgiant į naujų darbo rinkų kūrimą, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimą, socialinės įtraukos e, įtraukties stiprinimą ir žmogiško kapitalo gerimą. Tai yra labai svarbu. Dėl ko? Dėl to, kad ekonominė situacija ženkliai pasikeitė būtent dėl 2008 metų ekonominės krizės. E, ekonominis augimas sumažėjo, užimtumas sumažėjo E, nedarbo lygis padidėjo, investicijos taip pat sumažėjo ir e, labai daug skirtumų atsirado šioje srityje tarp valstybių narių, todėl e, atsirado naujų prioritetų. Dėl tos priežasties yra būtina, kad valstybės narės savo nacionaliniuose programuose įtrauktų bendrijos gairias, kurių tikslas yra pagerinti įvairių ES politikų įgyvendinimą. Toliau dar viena rekomendacija. Yra ta, kad mes sveikiname yra padaryta pažanga įgyvendinant projektus, kurie yra susijęs su e, didesnių užimtumų, tačiau taip pat rekomenduojame, kad lėšų mobilizavimas e, skirtas e, kovai su skurdu ir 2020 m. ES strategijai pasiekti taptų prioritetinio. Tačiau tuo pat metu mes e, teigiame, kad sveikiname padarytą pažangą, nors šiuo metu dar nėra e, išsamių rezultatų dėl m, poveikio, nes tie duomenys bus surinkti tik tai 2012 metais. Taip pat mes raginame, kad valstybės narės e, sumažintų per didelės e, administracinės naštas, nes tai e, kenkia politikoms susijusioms su žimtumu ir įgūdžių formavimo įgyvendinimo. Taip pat problemų sprendimo procesas dabar yra geresnis. Bet kuriuo atveju tvarus augimas lieka prioritetinių dalykų pagal ES 20 metų strategiją. Visos valstybės narės iš tiesų turi netidėliotinai atrinkti projektus, kurie bus įgyvendinti ateityje, turi būti mažinama biurokratinė našta. Taip pat reikia skatinti efektyvesnę, žalesnę, konkurencingesnę ekonomiką, skatinti, skatinti reikia užimtumą bei socialinę bei teritorinę sanglaudą. Mūsų nuomonėje taip pat renkiam, e, kreipiamas į komisiją, kad būtų pagerintas ESF panaudojimas, kad būtų suteikta didesnės galimybės e, piliečiams e, kad jie sukauptų gebėjimą, didesnį gebėjimą įsidarbinti. Kaip jūs žinote, Europos socialinis fondas yra labai svarbus dalykas įgyvenant ES 2020 metų strategiją. Todėl mes priskiriame tam fondui didžiulę svarbą. Tai yra, kad šis fondas turėtų būti panaudotas efektyviai ir kad būtų pagerinti gerbuvio standartai visose valstybėse narėse taip pat, kad būtų pagerinti žmonių gebėjimai bei didesnės galimybės įsidarbinti. ESF fondas yra pagrindinė kovos su skurdu, socialinė atskirtimi ir nedarbo priemonė. Todėl mes raginame komisiją sustiprinti ES SP potencialą, finansinę priklausomybę ir lankstumą. Taip pat reikia supaprastinti procedūras, e, tolesnius veiksmus ir kontrolę. Na ir galiausiai mes raginame komisiją, kad būtų e, pagerinta pažangos stebėsino sistema, skatinant platesnį pagrindinių rodiklių naudojimą nacionalinėse strateginėse ataskaitose. Pabrėžiame, kad e, būtina sukaupti informaciją apie visus nacionalinės politikos pasiekimus susijusius su darbo vietų kūrimu, lygių galimybių skatinimu ir visų pažydžiamų gyventojų grupių socialinę įtrauktimi. Tokie bendri rodikliai galėtų leisti geriau stebėti pažangą nacionalinėme lygmenyje. Aš manau, kad e, žinau, kad galima pateikti pakeitimus dėl šios nuomonės projekto, numatytas galutinis terminas, lapkričio 15 diena, Taigi laukiame jūsų pakeitimo pasiūlymų, nes mes, mums yra toks apribojimas. Mūsų nuomonės projektas neturi būti ilgesnis nei 2000 e, simbolių. Dėkuoju trumpai, kolegos. Kai dėl to paskutinio sakinio, kurį pasakė pranešė, iš tiesų problemos esama, nes teksto ilgis yra ribojamas. Norėtume, kad nuomonė būtų pilnesnė, tačiau nieko nepadarysim, negalėsim padaryti kitaip. Reikia pažvelgti į tai, kas yra sakoma komisijos tekste, mes tą tekstą reikinime per vėlai. Neturime tikrinti veikiančių programų, nors tai būtų visai naudingas dalykas, galėtume pas, pasižiūrėti, ar jos tinkamai taikomos. Tačiau mums tenka tik vertinti nacionalinius pagrindų dokumentus susijusius su Europos socialiniu fondu, Tas dokumentas svarbiausias turėtų, turėjo būti pateiktas 2006 metais. Komisijai reikėjo atlikti didžiulį darbą, kad e, tie pranešimai būtų įvertinti, o paskui reikėjo pateikti kritinės pastabas. Pateikti duomenys 2008 metais su šios dienos realiomis nebeturi nieko bendro. Rytoj gausime. Uh, sanglaudos pranešimą, kurioje kalbama apie ateities perspektyvą. Tad kelti klausimą, kaip buvo panaudotas socialinis fondas, e, gelbstint labiausiai skurstantiems žmonėms, e, yra e, įdomus klausimas. Buvo paskeltos vairiausios priemonės, reikia pasižiūrėti, kokios priemonės buvo efektyviausios, kokios mažiau efektyvios. Tačiau svarbiausias klausimas, mano supratimu, yra pasižiūrėti, į tai, ar buvo panaudotos visos priemonės numatytos šitam socialiniam fonde. Žinom, kad ne, ne, daugelį valstybių taip nebuvo. Es socialinio fondo teikiamos galimybės valstybės narėse nebuvo visiškai semto. Žinau, kad Vokietijoje yra daug priemonių, kurios liko nepanaudotos visiškai. Tai yra tas dalykas, apie kurį turime kalbėti. Leiskite paminėti dar porą trejata dalykėlių. E, biudžetas skirtas lygioms galimybėms įgyveninti. Yra ta priemonė, apie kurią nekalbama niekur. Europos komisija pasižiūrėjo e, į tai, kad buvo numatyta šį aspektą įtraukti į pačias vyriausias programas, tačiau taip nebuvo. Nebuvo pasakyta nei vieno kritinio žodžio šiuo klausimu. Aš manau, kad tai yra tikrai skandalinga situacija. Mes kovojame už tai, kad būtų numatyta ši dalis tekste ir matome, kad dėja ne, nesirado jai vietos. Vis tik pozityvi dar viena pastaba. Penktasis straipsnis pasirodė besas tikrai vertingas. Jis tai yra tikrai aiškus, vertingas ir tai yra gerai. Kodėl bendros išmokos irgi yra neminam, neminimos? kokios valstybės narės pasinaudojo jomis, kokios ne. Būtų tikrai įdomu žinoti. Galėtume paminėti daug gerų pavyzdžių, tačiau apie tai nieko nesakoma. Projektai, transnacionaliniai projektai irgi galėjo būti įgyvendinami. Buvo net numatytas finansavimas reikiamas ir nebuvo panaudotas. Kodėl komisija apie tai nekalba? Turime taip pat problemą dėl to, kad komisija avansinius mokėjimus atliko pakankamai vėlai. E, problema yra ta, kad valstybėms pačioms tenka tą vėlavimą kompensuoti, o valstybės narės dažnai negali savo to leisti. Negali pateikti išmokas e, padengdamos komisijos neišmokėtas lėšas. Nevyriausybinėms organizacijoms tai yra išgyvenimo klausimas ir visa šita problematika irgi buvo nutylėta. Europos komisija mums sako, kad resursų paskirstimas veikia sklančiai, kad reaguojant į krizę šis fondas buvo pasitelkiamas tinkamai, tačiau tai nežinau, ar yra tiesa, kad nes ne, ne, ne visai tas fondas buvo panaudotas, ne visus priemonės. Na gerai, gerai. Tokiu būdu svarbiausia yra aiškus tikslai ir aiškus rodikliai, kaip sakė mūsų pranešėja. Manau, kad tai tekste reikėtų pabrėžti. Dėkuoju. Ačiū, ponia Figuraido. Ir toliau ponia Zovietska, prašau. E, muito obrigada. E, este é... Dėkuoju, pirmininkė. Šis klausimas iš tiesų itin aktualus. Tai yra, kaip yra įsisavinos lėšos. Bet to reikėtų pažvelgti yra į tai, kokia yra sanglaudos politika ir įgyvendinami įvairūs projektai. Daugelis pasisakysiu minėjo, kad egzistuoja programos, yra susijusios su e, ly, lyčių lygybės užtikrinimu, pavyzdžiui, Equal iniciatyva. Na ir kai ši iniciatyva buvo įgyvendinta, buvo pasakyta, kad e, Europos socialinio fondo lėšos buvo panaudotos. Tačiau mes kol kas informacijos apie tai negavome. Europos socialinis fondas bei kiti struktūriniai fondai. Netgi sanglaudos fondas nematome, kaip lėšos yra panaudojamos. Ar jos ar lėšos yra panaudojamas atsižvelgiant į lyčių lygybės aspektus, lygių galimybių aspektus. Kokia problema kyla daugeliu valstybių narių? Ypač toms valstybėms narėms, kurios e, yra atsidūrusios e, labai pažydžiamoje dalyje dėl ekonominės krizės. Būtent tose šalyse kyla problemų. Gaunant tą bendrą finansavimą iš valstybės biudžeto, kad būtų galima pasinaudoti struktūrinių fondų lėšomis. Taigi, kuo labiau pažeidžiamos šalis, tuo daugiau joms reikalingos lėšos iš struktūrinių fondų. Ir minėtos kliūtis kelia dar daugiau problemų. Todėl vietoj to, kad mes pagerintumėm situaciją dėl finansavimo taisyklių taikomų šių fondų atžvilgių, Valstybės, kurios negali skirti iš valstybinio biudžeto tam tikros pinigų dalies, negali gauti pinigų iš struktūrinių fondų, kurios vėliau skiria lėšas turtingesnėms šalims. Ir to rezultatas, man atrodo, didesnis, didesnė neligybė. Tokia yra realybė. Tai rodo faktai. Taigi aš norėčiau išgirsti taip pat ir jūsų nuomonę, komisijos nuomonę šiuo atžvilgiu. Žinau, kad yra atlikti įvertinimai šių klausimų atžvilgiu. Bet jeigu pažvelgsite į situacijos raidą, pamatysite tą negatyvę tendenciją, kurios atžvilgių reikia reaguoti. Ir reikia reaguoti daug sparčiau nei praeitie. Veiksmų reikia imtis dėl esminių dalykų. Ir mano manimu, Visą tai reikia atspindėti nuomonės projekte. Žinau, kad labai sunku, kai yra skirta, kai yra taikomi nuomonės projektui e, apribojimai, bet tikiuosi, kad mes sugebėsime kartu patobulinti nuomonės projektą. Ačiū. Ačiū. Pone Jezlovėcka, po to pone Grūnė. Prašome. Ačiū, dėl bendro pobūdžio pastabų. Pasakyčiau, kad viskas čia gerai, tai yra geras instrumentas sprendžiant krizės problemas. Pone pranešėjai ragina būti e, lankstesnės ir ragina geriau kontroliuoti, kaip yra išleidžiami pinigai. Tai yra labai teisingas aspektas, tačiau to nepakanka kovai su skurdu. Aš manau, kad užimtumo komitetas negali pritarti tokiam teksto, tokiai teksto daliai. Dėl darbo rinkos vertinimo būtinybės, dėl Europos socialinio fondo ir makroekonominių e, efekt, poveikio e, sąsajų. Tai tikrai Labai sunku tokius dalykus išmatuoti. Fondas turėtų padaryti ilgalaikius pokyčius, mentaliteto pokyčius. Labai sunku viską išmatuoti. Būsimasis pranešimas turėtų labiau ant, e, antikrizinės priemonės akcentuoti. Kova su skurdu turėtų būti prioritetas pagal šią nuomonę. Na, o aš taip nemanau. Aš manau, kad fondas turėtų siekti 2020 tikslų, visų šitos strategijos tikslų, o ne tik ties kova su skurdu susitelkti. Jeigu per daug kovosime su skurdu, gali atsitikti taip, kad pasieksime priešingų rezultatų. ko gero labiau reikėtų skatinti veikti visuomenę, reikėtų skatinti verslumą ir panašiai. Dėl penkto punkto. Čia ponė pranešėja pabrėžia, kaip svarbu kovoti su socialinė atskirtimi. Aš manau, kad fondas turi pirmiausia pasitarnauti darbo vietų kokybėje užtikrinti. Mes turime remtis savo patirtimi, kurią sukaupėme vykdami sanglaudos politiką. Dėl finansinių fondų galimybių. Aš manyčiau, kad negalėtumėm pritarti dėl to, kad fondas turėtų būti atskirtas nuo sanglaudos politikos. Sanglaudos politika turi remtis įvairiais veiksmais. Jau anksčiau kalbėjome apie papildomumą. Papildomumas labai svarbus faktorius. Dėl šeštos dalies čia yra siūloma keisti požiūrį. Reikia e, tą požiūrį input e, keisti outcome. E. Ačiū pirmininkė kaip pranešėjai dėl socialinių Europos fondo, aš labai domiuosi šiuo dokumentu. Nelabai įsigilinau, tačiau savaime suprantama, kad pakeitimus pateiksiu, šiek tiek vėliau pateiksiu, kaip ir viena pasisakiusi kolegė, iš tiesų manau, kad uh, Yra labai daug įvairių temų, kurias reikėtų nagrinėti ne tik tais kova su skurdu, kad ir 2020 strategija. Nebūtinai vien tik tais apie kovą su skurdu reikėtų šiame tekste kalbėti. Taip, kova su skurdu labai svarbu, tačiau reikia eiti link darbo vietų, link socialinės įtraukties, daugiau tokius dalykus akcentuoti. Reikėtų labiau pasižiūrėti, kokie turėtų būti šios programos tikslai. Labai daug visokių temų yra E, kurios galėtų būti paliestos ir aš perduosiu mūsų kolegiai tuos pakeitimus, kuriuos norėčiau padaryti. Iš anksto norėčiau padėkoti jai už tai, kad su tais pasiūlymais pasirgs taip, kaip ir dera. Ačiū. Iš komisijos man atrodo, kad niekas nori pasisakyti, tai vėlgi žodis suteikiamas numeris referentai. Dėkuoju visiems kolegoms, kurie pasisakė. Aš manau, kad buvo keliami labai svarbus klausimai ir sutinku su ponė Šrioder, kuri pasakė, kad dokumentai nebuvo laiku išsiųsti, kad buvo vėluojama ir mes Europos komisijai tai galime įrodyti. Jūs pažymėjote, kad nuo 2008 metų situacija pasikeitė. Aš tą irgi sakiau. Nuo 2008 labai daug pasikeitimų įvyko iki šių metų. Kiekvienos valstybės narės piliečiai tą išgyvena labai skirtingai. Aš manau, kad kai kurios šalis kai kuriomis programomis pasinaudojo, kitosgi šalis tomis programomis nepasinaudojo. To nereikia išleisti iš akių, kada kuriame strateginės nacionalinės programas kada nustatome prioritetus, kurie eina greta su strategijos 2020 tikslais. Čia norėčiau kolegams pasakyti štai ką. Jeigu labiau būtumėm akcentavę, jeigu labiau akcentavome skurdą ir kovą su juo, tai dėl to, kad 2010 yra kovos su skurdu metai. Yra visai lė elementų dėl strategijos 2020 ir darbo vietų kūrimas ir moterų didesnė trauktis. Tai galime e, pranešime atspindėti. Aš ką tik minėjau, kad mūsų pranešimas turėtų būti nelgesnis kaip 200 ženklų ir aišku, kad visko įdėti negalėjome. Aš Manau, kad e, kitos pirmininkaujančios valstybės į tai atsižvelgstas. Gender budgeting yra labai svarbus dalykas, aišku, įvairūs pirmininkai, įvairios pirmininkaujančios šalis to aspekto nepalėtė. Tai ne vien moteris ir ne vien lygios galimybės liečia. Tai taip pat leistų pasižiūrėti, kokio, kokia pažanga padaryta kaip efektyviai veikia programos, kaip tos programos sėkmingai gyvendinamos, kokiu procentu įgyvendinamos. Dėl nevyriausybinių organizacijų mes supratome, kad valst... nevyriausybinės organizacijos veikia gana silpnai. Aišku, e, jos negali tokio, e, jiems tinkančio vaidmens tinkamai suvaidinti. Aš su tuo visiškai sutinku. Dėl indikatorių suprantu, iš tiesų reikalinga, reikia įtarti aiškius indikatorius dėl Europos socialinio fondo, kaip sakė ponia Figereido. Taip, mes norime, kad būtų užpildytos tokios spragos, kurios atsirado, kad ir programoje kal. Taip nebuvo padaryta, tačiau manome, kad pakeitimų dėka galėsime uh, pasakyti, kam, kur reikalingas didžiausias finansavimas, kokioms organizacijoms to labiausiai reikia. Ypatingai to reikia toms or, nevyriausybinėms organizacijoms, kurios dirba e, lyčių lygybių srityje. Dėl e, Europos socialinio fondo norėčiau pasakyti, kad tas fondas turėtų būti lankstesnis ir kad jisai turėtų labiau atsižvelgti į išteklius, kad labiau turėtų skatinti darbo vietas, užimtumą, o taip pat reikėtų labiau akcentuoti verslumą bei būtinybę pasiekti visų 2020 tikslų. Ačiū. Pakeitimus galima teikti iki lakryčio 15 dienos 12 valandos, o nuomonės projektas bus tvirtinamas komitete 2 gruodžio dieną. Ačiū, šiandienos posėdis yra baigtas. Atsiprašau, dar numatytas specialus posėdis Strasbūrė. 22 lapkričio nuo 7 valandos iki pusė 9 vakaro. Taigi dar vienas posėdis įvyks Strasbūrė pirmadienį. Posėdis baigtas.